Vabbè, vabbè. Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo a Taigi, laba diena visiems susirinkusiems. Taigi, pradėkime posėdį. Norėčiau jums visiems priminti, kad Olaf direktorius dėje mirė šį savaitgalį ir viso mūsų komiteto bei vis, kitų dviejų čia esančių komitetų narių vardu mes norėtume išreikšti kuo giliausią užuojautą jo šeimai, artimiesiems. Bei, aišku, atiduokti duoklę jo Olaf vadovavimo būdui. Taigi noriu pasveikinti poną Algirdą Šemetą, kuris e, atėjo šiandien čia pas mus. Ačiū, kad atvykote. Taip pat norėčiau pasveikinti kolegas iš Ekon Im, Imke, Imko komiteto, pona Haber, pona Bowles. Labas rytas ir aš pats vadovauju biudžeto kontrolės komitetui pagal EP darbo taisyklės. Reikia peržiūrėti interesų deklaraciją, pareiškimą apie nepriklausomybę bei savarankiškumą, kitus visus reikalingus dokumentus. Kaip žinote, mes raštu uždavėme penkis klausimus į juos gavome atsakymą. Šiuos atsakymus turite visomis kalbų versijomis, taip pat mm, turite mūsų gerbiamo kandidato e, CV, kitus svarbius dokumentus, kurie dėja yra tik anglų kalba. Dar norėčiau nariams priminti griežtai laikytis skirto kalbėjimo laiko po mano trumpos įžangos kandidato į komisaro postą bus suteikta 10 e, minučių, paskui 2 valandos 45 minutės klausimams. Pradėsime mm, klausimus uždavinėti nuo politinių frakcijų pagrindinių atstovų. Taigi viena minutė klausimui, du, dvi minutės kandidatui komisarus atsakyti, taip pat dar pusę minutės papildomai klausimui ir, ir vieną minutę kandidatui komisarus papildomam atsakymui. Jeigu nariai viršis kalbėjimo laiką, turėsiu juos nutraukti. Turime palikti 10 minučių pabaigoje. Baigiamajam pasisakymui, ponė kandidatė, galite kalbėti visomis kalbomis taip pat ir lietuvių kalba. Šis posėdis yra transliuojamas internetu, parlamento tinklalapyje. Be to, e, posėdžio išrašas bei posėdžio protokolas bus parengtas savo laiku. O dabar žodis ponui Šemetai, kuris 10 minučių padarys įžangą, prašom. Madame la Présidente, Monsieur le Président, honorable members, I am delighted. Pone pirmininkė, man didelė garbė šiandien atvykti čia kaip paskirtajam komisarui atsakingam už mokesčius, muitų politiką, auditą ir kovą su sukčiavimu. Tai reiškia, kad mes turime daug įrankių, kurių tikslas vienas tai, kad Europa pateisintų savo piliečių lūkesčius. Ekonominė pažanga, naujų darbo vietų kūrimas, didesnės socialinės garantijos - tai yra tai, ko šiandien reikia Europai. Saugumas bei sauga, klimato kaitos pavojai, energetinis tiekimas - tai yra temos, kurios rūpi mūsų piliečiams. Būtent šiais klausimais turime vadovauti savo darbę. Noriu Jūs užtikrinti, kad būtent apie Jūs galvosiu daugiausia savo darbo metu. Mokesčiai yra daug daugiau nei pelno ar pajamų rinkimas. Negalima apsiriboti tik auditu ar kova su sukčiavimu kaip patikrinimais ar kontrole. Visus šios instrumentus reikia kuo geriau išnaudoti, kad mes visiškai išnaudotume Europos augimo bei socialinį vystimosi potencialą. Čia komisijos narių atsakingų už itin plačią sritį jungiančią dvi logiškai susijusias sferas. Pajamos ir išlaidos – tai dvi biudžeto pusės, dvi vieno ciklo fazės. Ir abi jos turi tarnauti vienam tikslui – kurti naudą visuomeniai. Abiems taikytini tie patys principai – skaidrumas, paprastumas – atsakomybė ir atskaitomybė. Ir būtinai pagarba mokesčių mokėtojų pinigams. Toks mano įsitikinimas. Todėl pastangos užkirsti kelius bet kokiam sukčiavimui tiek ES biudžeto išlaidų, tiek mokesčių ir muitų srityje nuolat bus mano dėmesio centre. Be jokios abejonės ypatingą vaidmenį skirsiu kovos su sukčiavimu tarnybai OLAF. Per savo veiklos dešimtmetį tarnyba sukaupė patirties ir įtvirtino reputaciją. Su didžiulė pagarba vertinu neįkainuojamą indėlį, kurį iš šios tarnybos veiklą įnešė pirmasis jos direktorius Francis Hermanas Brüneris, išėjęs Anapilin šį savaitgalį. Siekime bendro tikslo - didinti OLAF veiksmingumą. Todėl iškilus naujiems uždaviniams Tarnybos veikla turi būti naujai įvertinta, aptarta ir būtinai tobulinama. Idėjų bei minčių nestinga. Kad rastume teisingiausią sprendimą, privalėsime būti atviri visiems sumanimams, atsakingai įvertinti jau pateiktus ir būsimus pasiūlymus. OLAF tarnybos nepriklausomybė, jos atskaitomybės aspektai, Europos prokuratūros steigimas - tai sudėtingi klausimai Žinau, kad parlamentas jau yra pateikęs vertingų minčių bei pastabų, todėl prieš teikdamas pasiūlymus tarsiuos ir konsultuosiuosi su jumis. Kai kalbama apie biudžeto išlaidas, tai yra apie žmonių pinigus. Joks argumentas negali pateisinti piknaudžiavimo ar aplaidumo atvejų. Todėl ES biudžeto išlaidų bei jų audito kokybė bus tarp aukščiausių mano prioritetų. Šiandien mes nepradedame nuo balto lapo. Pastarųjų metų pažanga akivaizdi, tačiau turime dirbti toliau, kad būtume tikri dėl kiekvieno biudžeto euro. Minimali klaidų rizika mažiausiamis administravimo sąnaudomis – toks mano tikslas. Siūlomos priemonės – daugiau skaidrumo, mažiau papierizmo ir neišvengiama atsakomybė, jei pinigai išleisti neteisėtai, neteisingai ar nepakankamai apdairiai. Atvirumas ir informacijos prieinamumas būtina atskaitomybės prielaida. Todėl nuosekliai sieksiu tolesnės pažangos plėtojant skaidrumo iniciatyvą. Vienas iš uždavinių, kuriuos saukelčiau biudžeto išlaidų kontrolės rytyje, būtų toleruotino klaidų lygio apibriešties nustatymas. Šiuos pasiūlymus rengčiau kartu su kolegomis, už specifines sritis atsakingais komisarais. Esu įsitikinęs, jog įmanoma ir būtina dar supaprastinti ES paramos teikimo taisyklės, palengvinti reikalavimus jos gavėjams. Tokie sprendimai paspartintų ES paramos kelią į galutinį paskirties tašką, kur vykdomi konkretus projektai. Jeigu jie padėtų rasti protingą finansinės drausmės, atskaitomybės skaidrumo ir paprastumo pusiausvyrą. Tikiu, kad tai paskatintų pažangą siekiant teigiamo patikinimo pareiškimo, kurią laikau viena iš svarbiausių tikslų. Kad jį įgyvendintume, bendradarbiausiu su audito rūmais ir parlamento biudžeto kontrolės koretu. Vertinu jūsų įdirbį šioje srityje, todėl konstruktyviai atsižvelgsiu į rekomendacijas pateiktas biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros metu. Gerbėmieji, finansų ministro bei biudžeto komisaro pareigos suteikia galimybę įsigilinti į ES ekonomikos bei finansų klausimus. Šios horizontalios pareigos taip pat sutvirtino gebėjimą vertinti visumą. Ne biudžeto milijonus, o jo naudą visuomeniai. Ne mokestį, o jo poveikį užimtumui, socialiniam saugumui, ekonomikos raidai. Todėl ir mokesčius bei maitus suprantu ne tik kaip priemonių rinkinį biudžeto pajamoms užtikrinti. Tai svertas, lemiantis daugelį visuomenės gyvenimo procesų. Juolab dabar, kai Europa yra lūžio taške. Šiandien ekonomika vaduojasi iškritimo būsenos. Tačiau padėtis trapi, todėl turime intensyvinti ūkio gaivinimo darbus. Ir tuo pat metu rūpintis viešųjų finansų stabilumu. Privalome prisiminti, kad daugelį mokesčių galiausiai sumoka piliečiai ir kad kiekvienas mokestinis sprendimas vienaip ar kitaip paliečia kiekvieną šeimą. Todėl kiekvienam mokestiniam instrumentui privaloma itin kropšti poveikio analizė. Kiekvienas sprendimas turi pirmą atspindėti idėją, antrą atitikti viešąjį tikslą Trečia ir svarbiausia - prisidėti prie jo įgyvendinimo. Kaip to siekčiau mokesčių ir muitų srityje? Visų pirma, galvoju apie vidaus rinką. Tai vienas iš reikšmingiausių europinės integracijos laimėjimų. Tačiau privalome būti savikritiški. Ne visos vidaus rinkos privalumus išnaudojame maksimaliai. Privalėsime išsiaiškinti, kokios mokestinės kliūtis apsunkina gyvenimą įmonėms ir piliečiams. Beprasmius barjerus ir prekių bei paslaugų judėjimo trukdžius reikia šalinti nedelsiant. Dvigubo apmokestinimo klausimus turime spręsti operatyviai ir palankiai mokėtojams. Turėtume naujai įvertinti pasiūlymus dėl bendrosios konsoliduotos įmonių pelno mokesčio bazės. Suvienodintos ir norėčiau pabrėžti, Supaprastintos mokesčių skaičiavimo taisyklės suteiktų įmonėms daugiau galimybių pasinaudoti vidaus rinkos privalumais, sumažintų jų sąnaudas, paskatintų verslo mobilumą ir konkurencingumą pasaulyje. Intensyvus darbas ES ir tarptautinių lygių, kad geras valdymas taptų kertinių mokesčių sistemos principų. Mokesčių sistemos paprastinimas, administracinės naštos lengvinimas, mokesčių gražinimo terminų trumpinimas. Tai anaptol ne visas galimų priemonių sąrašas. Vienas iš karščiausių šiandienos rūpeščių - energetika. Inicijuočiau ir skatinčiau naujoves, kurios stiprintų šio sektoriaus efektyvumą ir prisidėtų prie aplinkosaugos sprendimų. Žalesis akcentas privalo būti įtvirtintas Europinėje mokesčių filosofijoje. Esu pasiryžęs imtis muitinės modernizavimo. 21 amžiaus Europai reikia 21 amžiaus muitinės. Kalbu apie e-muitinę, kuri vadovautųsi moderniu kodeksu ir efektyviai išnaudotų informacinių technologijų potencialą. Tokia muitinė sutaupytų laiko ir pinigų įmonėms bei piliečiams. Dar daugiau, tik tokia muitinė atliktų savo misiją - užtikrintų sienų, rinkų nuosavybės, taip pat ir intelektinės apsaugą. Ir svarbiausia - žmonių saugumą. Pristatydamas savo prioritetus, nekartą minėjau ekonomiką, biudžetą, mokesčius. Tačiau noriu pabrėžti, ekonomikos nelaikau savitikslių uždavinių. Ekonomika turi dirbti europinių idėjų įgyvendinimui. Ir tuo pat metu spartinti laukiamas kasdienio gyvenimo permainas įtvirtinti socialinį modelį, kuris nepaliktų užrybėje ne vieno piliečio. Tai dideli uždaviniai. Nebejoju, kad tasiausias kelias į sprendimus sutelktos institucijų pastangos. Todėl kiekviename bendradarbiavimo etape vadovaučiausi e, bendradarbiavimo nuostatomis. Mano įsitikinimu, būtent pasitikėjimas yra tas esminis elementas, be kurio vaisingas bedarbiavimas neįmanomas. Todėl atvirai informuosiu Jūs ne tik apie sėkmingus sprendimus bei laimėjimus, bet visų pirma apie iškilusias problemas. Norėčiau, kad šis susitikimas tapti, taptų tokio dialogo pradžia. Ačiū už Jūsų dėmesį. Grazie, uh, signor komisario. Ačiū, ponė paskirtasis komisarė. Dabar žodis poniai Greslė. Vieną minutę jums. Prašom. Ačiū. Šiuo metu biudžeto kontrolė yra viena karščiausių temų. Ir norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Briunė gaila, kad jis iškeliavo Anapilin. Tačiau dabar iškyla pakankamai keblios OLAF situacijos klausimas. Iš principo komisija jau 14 mėnesių blokuoja OLAF reformą. Ar esate pasirengęs iki metų pabaigos visus reikalingus darbinius dokumentus pateikti? Jie turėtų leisti tęsti OLAF reformą. Būkštojama, kad komisija a, sukurs naują instituciją E, Europos prokuroro vietą ir dėja dėl to nukentės kova su sukčiavimu. Olaf direktorius e, užimė ir atliko labai svarbu vaidmenį, atliko daug darbų. Ar esate pasirengęs kuo greičiau rasti nu, naują kandidatą į šį postą ir tą daryti bendradarbiaujant su visomis institucijomis? Žinau, kad to reikia kuo greičiau. Trečia. Ir esate pas ką esate pasirengę, ar esate numatę kažkokį kandidatą? Ačiū. Grazie. Signor komisario, du minutai per la risposta. Ačiū. Dvi minutės jums. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, I would like to start with the second question. And... Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo antrojo klausimo. Akivaizdu, kad Mūsų bendras uždavinys yra užtikrinti OLAF veiksmų testinumą. Manau, kad e, komisija darys viską, kas jos galioje, jog užtikrintų šį testinumą. Komisija konsultuojasi su teisinė tarnyba, ieškodama tinkamo sprendimo šiai situacijai. Jūs puikiai žinote, kad ponas Kalas šiuo metu uh, vis dar yra atsakingas už Olaf, glaudžiai su juo bendradarbiauju šiuo klausimu, esu pasirengęs su jumis diskutuoti apie visus įmanomus kelius šios problemos sprendimui. Manyčiau, kad pagrindinis mūsų uždavinys, kaip įmanoma greičiau paskelbti naują konkursą į generalinio direktoriaus e, postą. Čia aš laukiu visiškos jūsų paramos, esu pasirengęs bendradarbiavimo bei, aišku, stengsime kartu parengti naują darbo aprašą, naujus reikalavimus, kurie bus keliami naujajam Olaf generaliniam direktoriui. Kalbant apie su Olaf susijusią teis, teisės, teisėkurą, teisės aktus, manau, kad tikrai neprintina tai, jog komisija nesureagavo į tarybos ir parlamento pasiūlymus inicijuoti teisės aktus. Šeštaisiais metais e, buvo pateikta e, šeštaisiais metais, o parlamento pasiūlymai buvo gauti aštuntųjų metų lapkritį. Jūs žinote, kad pirmininkas Barozo savo politinėse gairėse yra įsipareigojęs užtikrinti Olaf nepriklausomybę. Ir šį įsipareigojimą palaikė visiška EP narių dauguma, todėl, manau, rasime tinkamą išeitį iš šios situacijos. To nebejoju. Ačiū. Pone Greslė, dar vieną minutę jums. Olaf eksternalizacija ir Baroso įsipareigojimai, aišku, yra labai svarbu, tačiau Baroso e, patvirtinimas negali būti e, lyg, prilyginamas visų jo minčių pritarimui. Tačiau yra tam tikras konfliktas, ar e, jūs žadėte ir ateityje palikti Olaf kaip komisijos dalį, Ir noriu paklausti, ar jūs pateiksite darbinį dokumentą, kuris užtikrins OLAF reformos testinumo? Ačiū, dabar žodis ponai komisarui, vieną minutę. Dėkui. Su pirmininku Barozo labai išsamei aptarėme šį klausimą. Galiu jūs patikinti, kad pirmininkas tikrai įgyvendins savo politinės gairės, priminsiu, kad jas palaikė absoliuti parlamento dauguma. Taigi, jo nuomonė, politinės gairės nėra tuščias dokumentas, tai yra idėjos, kurias jis ketina įgyvendinti e, savo ateities darbuose. Žinoma, turime rasti būdų, kaip spręsti esamą situaciją, esu visiškai atvirai pasirengęs diskutuoti bei ieškoti geriausio kelio, kuris užtikrintų, kad OLAFas būtų savarankiškas, veiktų efektyviai bei sėkmingai. Ačiū. Dėkui. O dabar suteiksime žodį ponui Gaja vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė komisarė, grįžtų prie OLAF klausimo. Šis komitetas yra tvirtai įsitikinęs, kad OLAF turi dirbti labai efektyviai, netgi efektyviausiai iš visų institucijų ir kova su sukčiavimu yra mūsų aukščiausias prioritetas ir būtent šioje srityje ES turi laikytis labai griežtos pozicijos, kadangi į sukčiavimą visuomenė labai jautriai reaguoja. Jūs e, pasisakėte apie e, tai, kad Baroso gairės buvo patvirtintos absoliučia e, balsų daugumą, tačiau ne visos frakcijos balsavo už, bent jau aš, aš asmeniškai ir mano frakcija susilaikėme. Taigi, taip nutiko dėl to, kadangi mūsų nuomonės skiriasi, tačiau tikrai nereiškia, kad absoliuti balsų dauguma reiškia visišką pritarimą visoms gairėse išsakytoms mintims. Taigi klausiu Jūs, ar Olaf liks neatskiriama komisijos dalimi? Dabar žodis ponui komisarui dvi minutės. Uh, you your... Dėkuoju už klausimą. Galiu pakartoti tai, ką sakiau atsakydamas į ankstesnįjį. Uh, manau, kad labai svarbu mums visiems siekti užtikrinti Olafo e, darbo skaidrumą, sėkmingumą ir veiksmingumą. Manau, kad iki šiol Olaf struktūra veikė puikiai kovodama su sukčiavimu ir korupcija Europos Sąjungoje. Ir e, čia tikrai reikėtų pasidžiaugti pono Brunner laimėjimais Pirmasis Olafo generalinis direktorius tikrai padarė labai daug ir mes turėtumėm eiti jo pradėtų keliu, bendradarbiaudami, e, ieškodami geriausio būdo, kaip siekti pažangos ir rasti tinkamą sprendimą Olaf atžvilgiu, kad galiausiai užtikrintume Olafo nepriklausomumą, e, išorinius veiksmus, e, tai yra atskirimą nuo komisijos ir uh, Europos valstybinio prokuroro tarnybos įsteigimą. Mums visiems tenka ši užduotis, kaip apjungti šiuos tikslus ir rasti patį tinkamiausią institucijos funkcionavimo modelį, įskaitant ir Europos viešojo prokuroro tarnybos funkciją. Aišku, tai yra ilgalaikė užduotis. Su paskirtaja komisare Reding esame jau uh, e, kalbėjusi šiuo klausimu ir esame pasiruošę bendradarbiauti šią temą. Ačiū. Grazie a lei, onorevole Gajer, se vuole un minuto. Pone Gajer, jums papildoma minutė. Manyčiau, kad Olaf savarankiškumo mes tikrai nediskutuojame. Mes visi palaikoma tokią mintį. Tik klausimas, Olaf veiks efektyviai, jei bus ne komisijos dalis, o savarankiška agentūra ar kažkokia savarankiška institucija, kuri stovės nuo šalyje, veiks tarsi išorėje. Tikrai pritariu pirmininko Barozo mintims, kad Olaf taptų nepriklausoma institucija, tačiau kaip užtikrinsite efektyvų Olaf veikimą tokiu atveju? Dėkuoju vieną minutę atsakymu. Aš manau, kad pagrindinis siekis būtų Olafo darbo veiksmingumas ir sėkmingumas. Manau, kad mūsų piliečiams netiek svarbi institucinė Olafo sąranga. Jiems svarbiausia, ar ši institucija efektyviai kovoja su sukčiavimu, korupcija ir sprendžia kitus reikšmingus klausimus. Ir čia manau, kad mums tenka įvertinti visus už ir prieš, e, visus e, būdus, kaip užtikrinti, kad pasiektume to, ko iš mūsų tikisi mūsų piliečiai. Galiu Jūs patikinti, kad būsiu visiškai atviras ir diskutuosiu apie visas Olafo plėtros galimybės ir alternatyvas. Dėkoju. Grazie. Un minuto all'onorevole Ciazimarca. Labai ačiū. Viena minutė, ponai Hatsimakakis. Pone komisarė, mes atstovaujame Europos piliečius. Ir pasakysiu ir trečios frakcijos vardu, mum Olaf atskirimas nuo komisijos kelia problemų pra, laukiu jūsų atsakymo konkretaus ir aiškaus, taigi mes pasisakome prieš tą savarankiškumą bei atskirimą. Kitas klausimas - nevyriausybinės organizacijos. Čia mes dažnai susidurime su sukčiavimu. Sukčiavimu galimybės yra milžiniškos. Ir mes prašome jau kurį laiką apibrėžti, kas yra nevyriausybinės organizacijos bei parodyti, kurias, kurias NVO jūs palaikote tikrai NVO didelį įtaką daro komisaro darbui, pavyzdžiui, aplinkos srityje, vartotojų teisių e, srityje. Taigi nepamirškime, kad mes esame demokratiškai išrinkta institucija, tačiau komisija tikrai ne visuomet yra pasirengusi e, pateikti aiškę ataskaitą apie tai, kas vyksta su pinigais. Ar jūs esate pasirengęs keisti situaciją NVO srityje? Dar ir du minutį. Dėkoju paskirtam komisarui dvi minutės. Taip, manau, kad nevyriausybinių organizacijų klausimas yra svarbus ir reikšmingas, jums visiškai pritariu. E, kilusi problema dėl apibriešties, mano vertinimu, reikalauja bendro sprendimo, reikia, kad apibrieštume, kas priklauso NVO ir e, ta bendra apibrieštis labai padėtų sprendžiant šį klausimą. Taip, visiškai jums pritariu. Tačiau čia problema ta, kad panagrinėjus nacionalinę teisę ir NVO apibrieštis pamatysime įvairiausių apibrieščių. E, labai sunku rasti jų bendrą vardiklį kad apibrieštume nevyriausybinės organizacijas europinių lygmenių. Tačiau manau, kad tai būtų labai naudinga, jeigu sugebėtume to pasiekti. O kai dėl skaidrumo, manau, kad nuveikta labai daug internete, publikuojant ES fondų ir finansavimo naudos gavėjus. Yra pateiktas visas jų sąrašas, įskaitant ir nevyriausybinės organizacijas, taigi bet kas internete gali rasti e, duomenis, kiek kokių lėšų kam skirta. Aš manau, kad šią iniciatyvą reikėtų plėtoti toliau pasinaudojant internetiniu puslapiu, kad e, jame būtų galima rasti informaciją pagal valstybės narės ir juose esančius naudos gavėjus, nes kol kas tokia informacija nėra pakankamai lengvai randama ir naudojama. Mes turėtumėm sukurti geresnės paieškos priemonės, kad būtų galima uh, padėti piliečiams, parlamentarams, mums visiems lengviau rasti norimą informaciją ir būtų galima lengviau suprasti, kokia yra situacija, kad tos informacijos būtų galima gauti kuo greičiau. Dėkoju. E, labai ačiū. Ponas Hatsimakakis, dar vieną minutę. Pone komisarė, noriu atkreipti dėmesį, kad ne tik valstybės narės netliko namų darbų, bet ir komisija. Taigi konkretus klausimas, ar bus numatoma pateikti konkretų sąrašą raštu ar internete. Džiaugiuosi, kad norite diskutuoti. Taigi klausiu, ar įmanomas toks vieningas sąrašas po naujo komisijos narių įgaliojimų pasidalymo. Pirmininkas Barusas yra išsakęs savo nuomonę ir Pavyzdžiui, anksčiau ponas Kalas turėjo daug platesnę įgaliojimų sritį, visa tai dėje e, lėmė, kad komisarai mm, buvo linkęs lieptis už kitų kolegų, už visos kolegijos nugarų. Taigi, kaip jūs ketinate elgtis? Bralis Post. Dėkoju. Vieną minutę atsakymui. Te galiu pasakyti, kad, kaip suprantu, visa informacija apie naudos gavėjus uh, turi būti atvira, skaidri ir prieinama visiems piliečiams, skaitant ir parlamentarus. Nes kalbame apie žmonių pinigus, apie mūsų piliečių teisę žinoti, kaip jie leidžiami ir kam jie patenka, kas tuos pinigus leidžia. Jeigu sistema turi trūkumų, esu pasiruošęs dirbti ir ieškoti sprendimų, kaip esančias problemas spręsti. Labai ačiū. Toliau, toliau ponas Tajas vieną minutę. Ačiū, ponė e, komisarė, pirmininkė. Pone komisarė, sėdžiu aš už jūsų. Pone komisarė, esu nuolatinis šio komiteto pranešėjas dėl nuo savų lėšų, todėl kova su sukčiavimu man rūpi ypatingamai. Maždaug 60 ar 100 milijardų yra išvaistoma sukčiavimams. Taigi milžiniška suma. Mes praėjusioje kadencijoje pateikėme dvi rekomendacijas dėl cigarečių kontrabandos, kitų kontrabandos rūšių, rengiame pranešimus savo iniciatyvą. Ir jeigu jūs galėtumėte iš, paminėti vieną iš priemonių, kurios paminėtos mūsų pranešimuose, būtų labai džiugu, kokiems yra svarbiausia. Dvi minutės atsakymai. Taip, esu susipažinęs su jūsų pranešimu, jį skaičiau su dideliu susidomėjimu, perskaičiau ir daug kitų pranešimų ir pasiūlymų, kuriuos parengė garbiai parlamentarai. Man buvo labai įdomu juos skaityti kadangi juose yra numatytos e, galimybės e, imtis tam tikrų veiksmų ir priemonių šioje srityje. Visiškai jums pritariu, kad e, PVM grobstimas ir sukčiavimas yra tikrai sritis, kuri reikalauja papildomų priemonių. Turiu pasakyti, kad komisija jau yra pasiūliusi nemažai priemonių ir pateikusi jas tarybos svarstymui. Tarp jų visų pirma siūloma skatinti informacijos mainus tarp valstybių, kad sparčiau būtų sprendžiami tokie svarbus klausimai, kaip pavyzdžiui importuojamų prekių PVM mokėjimas, nes tai buvo viena iš sistemos spragų būtent šiais klausimais taryba jau yra prieimusi sprendimų. Aš manau, kad mes turime spręsti ir karuselinio sukčiavimo klausimą, kadangi tai yra vienas iš dabar aktualiausių klausimų. Komisija šioje srityje taip pat yra pasiūliusi sistemą, administracinio pobūdžio sistemą, kaip kovoti su šiuo sukčiavimu, tai yra vadinamoji Eurofisk sistema. Jūs klausėte, koks būtų uh, mano akimis prioritetinis pasiūlymas man būtent Eurofisk sistema ir veiksminga informacijos e, mainų sistema išiškinčiau kaip svarbiausias. Ačiū. Labai ačiū, ponė Stas, vieną minutę. Ačiū, ponė komisarė. Turėčiau pažymėti, kad mes dažnai susidurime su organizuotu nusikalstamumu ir jis yra labai išradingas. Štai praėjusią savaitę mūs, mano gimtinėje buvo suimti du Britai, kadangi jie dalyvavo grobstant PVM pagal karuselės sistemą ir jie pasinaudojo priekybą apivartiniais taršos leidimais šios sistemos spragomis. Taigi, e, sukčiavimai vyksta įvairiausioje, įvairiausiose srityse ir jeigu net taršos leidimus sistemoje yra groftamas PVM, tai kas gali būti blogiau. Be to mes turime audito rūmų specialiasias ataskaitas Maničiau, kad į jas nekreipiamas pakankamas dėmesys. Reiktų jas geriau panagrinėti ir į jas labiau atsižvelgti. Ačiū dabar minutė komisarui atsakyti. E um, Taip, susipažinau su audito rūmų ataskaita ir manau, kad e, labai svarbu atsižvelgti į rūmų rekomendacijas. E, suprantu, jog komisijai teikiamos audito rūmų rekomendacijos turi būti gerbiamos, jų turi būti laikoma, laikomasi, jos turi būti įgyvendinamos. Tai bus vienas iš mano prioritetų ateities darbe. O kai dėl PVM grobstimo, galvoju apie galimybę į šį procesą įtraukti ir Olaf, nors suprantama, tokiuose sritise kaip mokesčiai ypač e, didžioji funkcijų dalis atitenka valstybėms narėms. Taigi mes turime e, išnagrinėti šią sritį atsižvelgianti visas galimybės bei Olaf turimus išteklius. Ačiū. Labai ačiū. Viena minutė ponui Epingui. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau paklausyti jūsų, kaip jūs ketinate elgtis su ypatinga auditorumų ataskaita regionų politikos bei bendradarbiavimo srityse, kuriuose yra labai daug problemų. Labai dažnai pinigai leidžiami yra neteisėtai arba nesiekiant užsibrieštų tikslų. Šioje ataskaitoje yra pateiktas konkretus pavyzdys, kuris yra susijęs su pono Hatsimakakis e, pavyzdžiu. Praeitais metais e, vienas milijardas eurų buvo e, išleistas per nevyriausybinės organizacijas. Ir nėra aišku iš tikrųjų, kaip jos pasinaudojo šiais pinigais. Raudito rūmai išsakė aiškį kritiką dėl to. Europos Sąjunga prižiūri Bejo, yra nemažai klaidų, ypač e, e, klaidų susijusių su struktūriniais fondais. Ir e, paklaido, klaidų lygis 2008 metais sudarė net 11 pro, procentų. Manau, kad tai yra visiškai nepriimtina. Turime imtis veiksmų tam, kad pagerintume mūsų išlaidas struktūrinių fondų srityje. Antra vertus, turime labai aiškiai atskirti sukčiavimą nuo klaidų. Didžioji dauguma klaidų yra klaidos susijusios su tuo, kad nepatikti kažkokie dokumentai, kad ne, ne taip yra interpretuojami tinkamumo pagalba gauti kriterijai. Ir taip toliau. Be abejo, sukčiavimas yra problema. Ir jums tikriausiai yra žinoma. Ir apie tuos atvejus, kai finansavimas buvo sulaikytas, sustabdytas. Aš kalbu apie Bulgariją bei Rumuniją praeitie. Komisija atidžiai nagrinėja, kaip veikia valdymo bei kontrolės sistemos šiuose, visose valstybėse narėse ir mes esame pasirengimtis veiksmų, kai tai yra reikalinga. Dėkuoju, dar vieną turite minutę papildomam klausimui. E... Aš tikėjausi, kad ponas komisaras tiesiog atsakys taip ir taip. Deja, jis pasielgia kitaip. Tikrai norėčiau sužinoti, ar jūs asmeniškai stengsitės, kad šalis ir regionai negautų pinigų, jei jie jas panaudoja netinkam ir tas jau buvo įrodyta praeityje. Pirmas klausimas. Ir tikiuosi, kad į antrąjį klausimą atsakysite aiškiu taip. Ar, ponė komisarė, pritarėte minčiai, kad turėtumėte bent kartą per metus atvykti į biudžeto kontrolės komitetą ir išsiaiškinti mm, situaciją apie interesų konfliktus komisijoje. Štai pavyzdžiui, praėjusiais kadencijos Barozo komisijoje buvo milžiniški interesų konfliktai. Pavyzdžiui, priekybos komisaras e, buvo susijęs su milžiniška mm, priekybos įmonė, be to nepamirškime ir Microsoft lobistų, kuris kurie dirbo komisaro patarėjais. Taigi, ar esate pasirengęs atvykti į biudžeto kontrolės komitetą ir pateikti ataskaitą apie panašius interesų konfliktus? Ačiū. Minutė atsakymui. Oh, uh, taking... Gerbiamasis parlamento nariai, manau, kad komisija jau ėmėsi visų veiksmų Kiekvieną kartą, kai mums yra žinoma apie sukčiavimą ar padarytas klaidas, mes visą laiką pasinaudojame finansinių korekcijų bei pinigų gražinimo sistema. 2008 metais tokių sugražintų lėšų bendra suma sudarė beveik 3 milijardus eurų. O Finansavimo sustabdymo procedūra buvo pasinaudota 2008 metais dešimt kartų. Ir vieną kartą šį procedūrą buvo pritaikyta 2007 metais. Taigi, sistema veikia, mes dirbame. Tačiau aš galiu Jums pritarti, kad taip, iš tikrųjų, mes turime dar labiau stengtis. Turime dar labiau stengtis tobulinti dabartinę situaciją valstybėse narise. Kalbėdamas apie interesų konfliktą, galiu Jums pasakyti, kad taip, aš esu pasirengęs atvykti į Europos parlamentą bei aptarti visus klausimus, kurie gali būti susijęs su interesų konfliktu. Dėkuoju. Toliau žodis vienai minutė sutikimas ponai Andrėjasin. Pone Šemete, sakydamas į parlamento klausimus, jūs labai palankiai atsiliepėte apie mintį steigti Europos prokuroro tarnybą. Ar jūs galėtumėt e, patvirtinti, kad jūs iš tikrųjų sieksite įsteigti e, šią tarnybą, nepaisant to, kad Junktinė karalystė prieštarauja tam? Antras klausimas susijęs yra su komisijos e, elges, narių elgesio kodeksu ir aš jūs jam pritartumėt. Trečia. Ar jums žinoma, kad buvęs uh, Europos komisijos e, vyriausiasis buhalteris dabar bus atsakingas už, už savo sąskaitų peržiūrimą. Ir toliau, kaip jūs apibrieštumėt klaidų lygį bei sukčiavimą? Minutį per la risposta. Dėkuoju, dvi minutės atsakymui. Uh, Kalbėdamas apie Europos prokuratūros steigimą. Iš tikrųjų, klausimas sudėtingas. Europos Sąjungoje jau ilgą laiką vyksta diskusija apie tai, ar ši tarnyba yra reikalinga, biuros prasidėjo 2000-2001 metais. Įsigaliaus Lisabono sutarčiai Europos Sąjunga gali žengti realius žingsnius į priekį link šios agentūros steigimo. Mes aptarsime šį klausimą su komisarė Reding. Ir aš manau, kad Europos prokuratura prisidėtų prie ES veiksmingo darbo. Toliau. Komisijos narių elgesio kodeksas. Manau, kad svarbu siekti pažangos šioje srityje. Komisijos pirmininkas ponas Baroso apie tai kalbėjo savo politikos gairėse. Nebijoju, kad komisija yra pas, pasirengusi bendradarbiauti su jumis, su taryba. Manau, kad labai svarbu yra daugiau dėmesio skirti Elgesio kodeksui ir naujojo komisija turės e, tuo užsimti. Be abejo, bendradarbiaudamas su kitomis institucijomis, su Europos parlamentu bei taryba. Mes kartu turėtume svarstyti apie tai, kaip galima būtų, sukūrus tokį kodeksą, pritaikyti jį kaip bendrą modelį visoms institucijoms. Jūsų paskutinis klausimas, kuris buvo susijęs su generaliniu direktoriumi. Pone Andersen, jūs turite dar vieną minutę, tam, kad primintumėt savo klausimą. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad buvęs e, dabartinės vidaus audito tarnybos generalinis direktorius yra buvęs vyriausiasis e, komisijos buhalteris. Ar jums netrodo, kad yra kiek keista, kad šis žmogus dabar turės peržiūrėti savo darbą, kurį jis, už kurį prieš tai buvo atsakingas? O, o Brian Grejas uh, very... Brianas Grenisas yra labai sakingas žmogus. Ir mes jau kalbėjome apie jo darbą vadovaujant vidaus audito tarnybai. Jis turi labai daug minčių apie tai, kaip galima būtų pagerinti vidaus audito tarnybos darbą. Darbuotojų darbo tvarkos taisyklėse yra aiškiai apibriešta, kokiais atvejais galima kalbėti apie interesų konfliktą. Ir aš manau, kad šiuo atveju buvo nustatyta, kad tokio konflikto nėra. L'onorevole Erenhauser. Dėkuoju vienai minutai. Dabar žodis suteikiamas ponui Ehrenhauseriui. Jo nėra salėje, o gal dar kas nors gal, norėtų jį pavaduoti ir kalbėti nepriklausomų Europos parlamento narių vardu? Ne? Gerai. Toliau tuomet sutikime žodį ponui Audi. Um, Ma question portera sur euh, la déclaration d'assurance. Aš sėdžiu čia, ponė pirmininkė. Mano klausimas dėl patikinimo pareiškimo. Jūs sakėte, kad siekėte e, jo kokybės, kad būtent ši komisija orientuosis į kuo teigiamesnį das. Taigi noriu paklausti, kokia jūsų nuomonė apie viso audito grandinės kokybę? Ir ar jūs nemanote, kad visi kartu turime e, ieškoti būdų, kaip pagerinti visą procesą, pradedant darbų e, nacionalinėse audito tarnybose, nacionaliniuose parlamentuose ir panašiai. E, nereikėtų orientuotis vien tik tai į Europos komisijos vidaus audimą auditą. Tokiu metu mes galėtumėm pagerinti bendrąją viso proceso kokybę. Ačiū. Ačiū dvi minutės atsakymui. Manau, kad reikia toliau e, siekti pozityvaus patikinimo pareiškimo, nes tai yra ypač svarbus veiksnys Ir aš manau, kad geresnio rezultato galėsime pasiekti dirbdami kartu, spręsdami klausimų susijusių su sistemos spragomis. Jums turbūt žinoma, kad pagrindinės problemos sėtinos su išlaidomis kyla dėl problemų nacionalinių lygmenių sukūrus naująją metinių e, rezume sistemą, kuomet apibendrinama dviejų metų situacija prisideda prie kokybės užtikrinimo. E, kol kas situacija nėra pakankamai gera, tačiau išvelgiu e, puikių galimybių ją gerinti kadangi dabar yra pateikiamas pasiūlymas dėl finansinio, pateiktas pasiūlymas dėl finansinio reglamento pataisų, leisintis sustiprinti audito funkciją. Manau, kad patikinimo pareiškimai turėtų būti tarp reikalavimų valstybėms narėms, tai turėtų būti pagrindiniai nacionalinių institucijų, audito institucijų tikslai, aišku, nepamirštant subsidiarumo principo. Tačiau matau galimybių dirbti šią linkmę. Labai ačiū. Toliau ponas Auryf, Paudy. Pona Zodį. E, ne, atrodo, papildomo klausimo neturite. Toliau, ponas Stavrokakis. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, gerbiamasis paskirtasis komisarė. Savo atsakymuose akcentuojate, kad vienas iš jūsų prioritetų yra užtikrinti kuo didesnę išlaidų iš bendrijos biudžeto kokybę, sukuriant skaidrumą, mažinant biurokratiją, užtikrinant visišką atsiskaitomumą ir nuobaudas pažeidimų atveju. Tokiems tikslams mes visiškai pritarime. Taigi klausiu, kaip gerinsite ES finansinių išteklių? išteklių finansinę kontrolę, kaip tai inkorporuosite į smulkių įmonių, organizacijų, nevyriausybinių organizacijų ir socialinių partnerių kontrolę, kaip užtikrinsite patikimą e, finansinį valdymą. Dėkoju. Labai ačiū dvi minutės atsakymui, ponu Šemetai. Manau, kad palėtėte labai svarbę temą. Jums turbūt žinoma, kad per pastarosius keletą metų baigiame valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemų patikrą. Komisija mano, kad naujosios sistemos leis užtikrinti daug kokybiškesnę e, kontrolę ir patikrinimus valstybėse narėse. Na, o jūsų klausimas, jei teisingai jį supratau, yra susijęs su supaprastinimo siekiu. Kalbate apie taisyklių supaprastinimą ir aš galiu jums visiškai pritarti, galiu visiškai pritarti e, audito rūmų išvadoms. E, Asmeniškai manau, kad yra daug galimybių taisyklės supaprastinti, ypač išlaidų srityje, nes kuo sudėtingesnės taisyklės, tuo daugiau galimybių atsiveria e, suklysti. Šiandieną turime puikią progą, kadangi taisomas finansinis reglamentas, jį peržiūrint, uh, E, jau pradėtos e, viešosios konsultacijos. Jos prasidėjo praeitų metų spalio mėnesį, gauta daug puikių pasiūlymų, kaip finansinį reglamentą pagerinti. Patys turime įvairių minčių, kaip jį galima patobulinti. Taip pat parlamentas pateikė gerų pasiūlymų. Taigi manau, kad rezultatas bus tikrai geras ir finansinį reglamentą bus galima ženkliai patobulinti. Tai reikš, kad išlaidos iš biudžeto bus lengviau panaudojamos, e, lengviau pateks naudos gavėjams. Visa tai prisidės prie patikimo finansų valdymo. Ačiū. Ačiū. E, viena minutė. Ponas Stavrakakis, daugiau klausimų neturiu. Puiku. E, tuomet, e, ponė Makovei. Pirmininkas Baroso kalba apie kovą su sukčiavimu ir mokesčių vengimu. Kaip žinote, e, Europos verslininkai pasinaudoja e, mokestinę prasme palankiomis teritorijomis tam, kad apeitų e, bendrijos mokestinius reikalavimus. Mano klausimas būtų toks kokių priemonių imsitės, kad būtų bandoma sustabdyti tokią e, netinkamą praktiką, e, kaip kovosite su tokiu offshore'iniu e, e offshore valstybių panaudojimu. Ar numatėte kalendorių šioms priemonėms įgyvendinti ir ar planuojate atnaujinti procesus dėl e, baudžiamosios teisės priemonių panaudojimo, apsaugant bendrijos interesus? Priminsiu, kad 2001 taryba šį pasiūlymą blokavo. Uh, Antra, ar ketinate atnaujinti procedūrą dėl abipusio administracinio pagalbos mechanizmo at apsaugant bendrijos interesus, nes šis pasiūlymas taryboje blokuotas 2004-aisiais. Ačiū. E, dvi minutės atsakymui. Manau, kad e, mokesčių vengimo E, klausimas, kai tai daroma pasinaudojant e, kitomis teritorijomis, yra labai reikšmingas klausimas ir čia valstybėms narėms kyla rimtų problemų. Ir ypač dėl krizės įsiskolinimų apimtys valstybėse narėse auga. Taigi mes turime imtis visų įmanomų veiksmų, kad galėtumėm užtikrinti uh, gerą valdyseną uh, mokesčių srityje. E, daug jau buvo padaryta. Komisija derasi dėl susitarimo su Lichtensteinu. E, tai yra e, kovos su sukčiavimu susitarimas jeigu šias darybas vainikuos sėkmė, tai šis susitarimas pasitarnaus kaip modelis susitarimų su kitomis valstybėmis, pavyzdžiui, Andorą, Monaku, e, San Marino ir Šveicariją. Vyksta dėrybos dėl taupimo pajamų apmokestinimo direktyvos. Vėlgi, tai yra labai svarbus pasiūlymas ir tikiuosi, kad mes galėsime rasti sprendimą ir įtikinsime likusias dvi besipriešinančias valstybės narės, kurios kol kas blokuoja šią direktyvą. O ji, priminsiu, patenka į e, keletos direktyvų paketą. E, jame yra ir abipusės pagalbos direktyva, grindžiama komisijos pasiūlymu, Taigi turime pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, ypač vystomojo bendradarbiavimo srityje ir įtraukti geros valdysenos principą derantis su šalimis partnerėmis, siekiant užtikrinti, kad gera valdysena taptų pagrindiniu principų mokesčių sistemų funkcionavimo srityje ir ES ir kitose valstybėse. Tai bus mano prioritetas ir tikrai akcentuosiu šią sritį. Kai dėl kitos minėtos direktyvos, tai ketinu su ją detaliau susipažinti artimiausioje ateityje ir Manau, kad šios direktyvos nagrinėjimo atnaujinimas prisidės prie sistemos efektyvumo. Taigi manau, kad tai turėsime padaryti. Pone Makoviai, vieną minutę. Išsakėte pritarimą e, Elgesio kodekso peržiūrai. Ar įsipareigojate e, panaikinti tokias spragas, kaip pavyzdžiui interesų konflikto apibriešties neiškumas, aiškumo trūkumas dovanų srityje? E, taip pat įvairių e, svetingumo priemonių ir programų įtraukimas. Juk trūksta aiškių kriterijų, kaip įvertinti situacijas, kai asmuo gauna kitas pareigas išėjęs iš ankstesniųjų. Čia tikrai reikia aiškumo. Ar esate įsipareigojęs iki šių metų birželio mėnesio patvirtinti peržiūrėtą ir pataisytą Elgesio kodeksą? Vieną minutę, ponu Šimetai. Jau minėjau, kad komisija ketina dirbti prie Elgesio kodekso pataisų. Ji pakvies visas Europos institucijas, aišku, ir parlamentą sukurti tam tikrą tarp institucinę darbo grupę, kad būtų galima pateikti pagristus pasiūlymus. Jūs minėjote įvairius klausimus bei trūkumus, kuriuos reikia panaikinti. Tačiau aš manau, kad į Elgesio kodeksą reikia pasižiūrėti plačiau. Su komisijos pirmininku Baroso ieškome būdų, kaip šį kodeksą padaryti modeliu, pavyzdžiui, visoms Europos institucijoms, tam, kad būtų galima uh, užtikrinti visų ES institucijų tinkamą elgesį. Šaldemus. Dabar žodis ponui. Poniai Šaldemus. Ačiū. Kaip EP nariai mes čia atstovaujame ES piliečius Žinoma, mes norėtume būti gerai informuoti e, apie visas ES veiklos reitis, kartu ir pinigų panaudojimą. Kaip, jų, kaip jūs, kaip paskirtasis komisaras, e, galvojate apie galimybę susipažinti su visa informacija, kai vykdoma biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra. Ačiū dvi minutės. Na, Paprastas atsakymas būtų, manau, kad gerbiami parlamentarai turi visas teisės tikrinti visus mokėjimus, visas išlaidas, kurios buvo padarytos iš ES biudžeto. Manau, kad e, praėjusios biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros labai gerai parodė, kad parlamentas rimtai žiūri į šį klausimą bei pateikė mums e, įvairių gausybę, gausybę įvairių geriausių rekomendacijų, kaip geriau valdyti ES pinigus. Septintaisiais metais 700, 203 rekomendacijos buvo iš EP pusės pateiktos, o 195 rekomendacijas komisija įgyvendino, tai liudyje, kad mes žengėme teisingų kelių, kuris padeda užtikrinti efektyvų es lėš, biudžeto lėšų panaudojimą. Neketinu nukrypti nuo šio kelio, jis juk paliudijo apie savo efektyvumą, tikrai dirbsiu kartu su jumis, atsižvelgsiu į jūsų rekomendacijas ir stengsiuosi jas įgyvendinti. Nessuna altra domanda. Allora, l'onorevole. Nėra papildomo klausimo. E, Delančiulo. Viena minutė. Ačiū. Na, aš tikrai norėjau Jums užduoti klausimą dėl nacionalinės valdymo deklaracijos. Jūs žinote, kad EP tai yra jau senas prioritetas. Mes Nekartą turėjome komisiją kaip sąjungininkę. E, kasmet mes gaudome metinius rezumė ir tikrai pridėtinė vertė nebuvo labai didelė. Taigi klausimas, jūs kaip kandidatas ar kaip kan, jau komisaras e, į, į, įtvirtinsite, kad šitos rezumė būtų perkelta į nacionalinės ataskaitas. Ir kitas klausimas, ar EP gali tikėtis, kad šis komisaras palaikys parlamentą šiuo svarbių klausimų, kai bus derimasi dėl kito tarp institucinio susitarimo ir e, finansinės perspektyvos. Ačiū, prašau atsakykite, dvi minutės. Manau, kad valstybių narių pateikiamos ataskaitos apie es biudžeto lėšų panaudojimą yra labai svarbios. Nėra jokio vėjonių dėl to. Jūs žinote, kad mes kaip komisija esame bandę sukurti nacionalinių valdymo ataskaitų sistemą dar 2005 metais. Deja, taryba šį pasiūlymą atmetė. Vietoj to metiniai rezimi buvo komisijos pasiūlyti. Ir e, pakankamai sunkiai šis e, pasiūlymas praėjo pro tarybą. Taigi mes turime metinių rezumė sistemą, kuri funkcionuoja. Jau minėjau, kad e, patikinimai bei įsipareigojimai, įsipareigojimai kurios kurie yra padaromi, jau 11 valstybių narių yra pasirengusios pateikti savo nacionalinės ataskaitas savanoriškai. Ir nemaža dalis valstybių narių jau yra pateikusios panašius patikinimus. Taigi 11 valstybių narių iš viso e, labai išsamei mus informuoja apie tai, kaip yra panaudojami pinigai, O peržiūrinant finansinį reglamentą, bandysime eiti toliau, kadangi norime geresnės apibriešties, konkretesnių reikalavimų valstybėms narėms. Manyčiau, kad bent jau savanoriškas valdymo deklaracijas turėtumėme bandyti minėti, Žinoma, čia negalime apeiti valstybių narių, kadangi jų vaidmuo čia ypatingas. O kas yra svarbiausia, kas yra viso darbo pagrindas, manyčiau, yra mm, tai, na, pagrindas rengiant e, finansinės metinės ataskaitas ar finansinės rezumė. Taigi, e, valstybių narių bendradarbiavimas ir bendra sistema yra pats svarbiausias dalykas. Ačiū papildomą minutę. Man e, nereikia minutės, bet aš klausiau, kaip. Tai reiškia, kokiu iniciatyvų imsitės. Ar turite daug veiksmų laisvės, taigi ką jūs darysite, kad to viso pasiektumėte? Jei neklystu, pačioje pradžioje paminėjau, kad mes peržiūrime finansinį reglamentą. Tiesą sakant, komisija e, dešimtųjų metų gegužė pateiks e, e, savo pasiūlymą dėl finansinio reglamento peržiūros. Manyčiau, kad vienas pirmųjų mano žingsnių bus prisidėti prie šio dokumento keitimo kiek tai yra susiję su metiniais reziume bei metinėmis valdymo ataskaitomis. Taigi, taryba ir parlamentas gaus mūsų siūlomus pakeitimus finansiniam reglamentui, diskutuosime apie tai, nebejoju, kad rasime visiems e, priimtiną bendrą sprendimą. Onorevole Gerbrandi per un minuto. Ačiū, ponas Gerbrandi. Vieną minutę. Um. <clears throat> Dėkuoju, pirmininkė. Pone Delangė, uždavė klausimą, kurį aš ketinau jums pateikti. Tačiau jūsų atsakymas manęs mane patenkino, todėl aš norėčiau prie jo sugrįžti. Jūs teikite, kad jūs uh, esate įsitikinęs, kad skaidrumas yra geriausia priemonė tam, kad mes turėtume geresnę finansų sistemą. Uh, Na, su skaidrumu bei ES lėšų panaudojimu pagrindinė problema yra ta, kad labai sunku yra tikinti valstybės narės, kad dabartinė sistema yra nepakankama. Ir mes, tai Europos parlamentas ir jūs turime reikalauti, kad jie kiekvienais metais pateiktų mums ataskaitas, kuriuose aiškiai nurodytų, kaip jos naudoja uh, mokesčių mokėtojų pinigus. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs pateiksite konkrečius pasiūlymus, kurie priverstų valstybės narės teikti metinės ataskaitas, kadangi turime labai aiškiai to reikalauti. Dėkuoju. Dvi minutės atsakymui. I, I, uh, question... Atsakydamas uh, anksčiau pateiktą, į anksčiau pateiktą klausimą, aš pasakiau, kad aš manau, kad uh, Nacionalinės valdymo deklaracijos yra reikalingos, tačiau turime realistiškai vertinti padėtį. Sprendimas dėl uh, šio klausimo bus uh, priimtas uh, pagal Lisabonos sutartį, bendradarbiaujant dviems biudžeto, už biudžetą atsakingoms institucijoms - tarybai bei Europos parlamentui. Ir mes turėsime sutelkti savo jėgas su valstybėmis narėmis, turėsime su jomis bendrabiauti, ieškant tinkamo sprendimo. Jau pabrėžiau, kad labai svarbu būtų nepamiršti, kad svarbiausias darbas vyks, kai bus rengiamos nacionalinės e, suvestinės arba nacionalinės valdymo deklaracijos. Nes būtent šio darbo kokybė yra svarbiausia. Nes jei jis nebus tinkamai atliktas, tuomet šios deklaracijos, šios suvestinės bus niekam tikusios. Be to turime reikalauti, kad ir nacionalinių valstybės kontrolės institucijų darbas būtų pakankamas ir kokybiškas. Tik tai tuomet patikinimo deklaracijos bus pagrystos kontrolės įstaigų išvadomis ir atitiks tarptautinius standartus. Štai ko turėtume siekti. Dėkuoju. Papildomam klausimui dar vieną minutę. Dėkuoju Jums už Jūsų atsakymą. Tačiau Jums tikriausiai žinoma, kaip ir man, kad taryboje yra taikomos ne, taikomi neintervenciniai principai. Valstybės narės nori leisti pinigus taip, kaip e, mano tinkama ir nenori kištis į kitų valstybių reikalas, re, reikalus. Taigi, jeigu jūs viską paliksite tarybai spręsti, tuomet, tuomet nieko nepasieksime. Aš norėčiau jūsų paklausti tuomet kitaip. Ar jūs esat pasiryžęs kovoti, kovoti už didesnį skaidrumą, kovoti valstybėse narėse, reikalaudamas, kad jos labiau informacijos pateiktų apie tai, kaip yra leidžiami yra Europos piliečių pinigai. Vien paprasto atsakymo neužtenka. Aš noriu, kad jūs aiškiai pasakytumėt, ar jūs iš tikrųjų esat pasiryžęs už tai kovoti. Dėkuoju, vieną minutę atsakymui. Netiesiog galėčiau pasakyti, kad aš esu žmogus, kuris yra orientuotas į rezultatus, kuris siekia rezultato. Ir manau, kad svarbiausia ir yra rezultatas. Svarbiausia yra pasiekti užsibriežtą tikslą. Labai svarbu yra dirbti su valstybėmis narėmis, ieškant sprendimo, kuris leistų mums pagerinti išlaidų veiksmingumą, kuris leistų mums veik, geriau, veiksmingiau naudoti turimas lėšas. Ir tai bus mano pagrindinė užduotis. Aš visiškai Jums pritariu, kad e, klaidų lygis yra neprimtinas. Taip, tačiau antra vertus, Esu įsitikinęs, kad naujos sistemos, kurios bus taikomos per naująjį programavimo laikotarpį, nes nepamirškite, kad audito rūmų ataskaitos buvo renktos pagal anksčiau galiojančią e, sistemą. Ir dabar mes jau iš preliminarių das matome, kad klaidų lygis mažėja. Tai yra puiku. Ir aš ketinu tą pačią linkmę ir dirbti toliau. Ponas Meir. Pone Meir. Ačiū. Pone pirmininkė, pone komisarė, tikrai jums teko labai sunkus portfelis. Mes čia sunkiai bendradarbiaujame su taryba. Gal reiktų apie koleginį darbą pirmiausia pakalbėti. Jūsų darbo sritis apima pakankamai horizontales sritis, taigi jums teks e, užtikrinti, kad kiti komisarai tinkamai įgyvendintų e, biudžetą bei labai skaidriai bendrautų su parlamentu, kokių konkrečių, pabrėžiu konkrečių E, priemonių ketinate imtis, taisant tas problemas įvairiose atsakomybės rytise kitų komisarų, kur kilo problemų, bei kaip ketinate užtikrinti, kad parlamento iškeltos problemos biudžeto vykdymo procedūroje išsakytos rekomendacijas iš tiesų būtų įgyvendintos. Grazie, du minutį. Dėkuoju, atsakymo dvi minutės skirtos yes, I agree with you that it's. Uh... Taip, aš jums pritariu. Ir taip pat manau, kad yra labai svarbu suformuluoti ir sukurti aiškias procedūras komisijoje, kurie leistų mums tinkamai gyvendinti visų audito metu nurodytas rekomendacijas. Ir šioje srityje pastraisiais metais komisija padarė labai daug pažangos. Ir aš manau, kad aš turėsiu labai konkrečias priemonės, kuriamis galėsiu pasinaudoti. Jūs paminėjote audito pažangos komitetą. Pagal naują procedūrą aš jam vadovausiu. Audito tobulinimo pažangos komitetas padarė labai daug ir jau nurodė, kaip komisija galėtų tobulinti dabar galiojančias procedūras. Aš manau, kad ir toliau reikės racionalizuoti darbą, reikėtų gal išskirti klausimus, kurie yra susijęs su didesnė rizika Ir manau, kad mes turime turėti e, geriau veikiančias, stipresnės rizikos valdymo sistemas komisijoje. Ir be abejo, audito tobulimų pažangos komitetas prisidės prie to, kad komisija aiš, aiškiau suvoktų, e, kokios rytis yra susijusi su didesnė rizika. To aš ir sieksiu savo darbę. Be to, man bus e, pavaldi ir bendrojo audito tarnyba. Jei vadovaudamas norėčiau taip pat uh, racionalizuoti jos darbą ir pirmiausia nukreipti jį į tas sritis, kurios yra susijusios su didesnė rizika. Dėkuoju, dar vieną minutę papildomam klausimui. Papildomas klausimas, kaip jūs įsivaizduojate bendradarbiavimą su Olafu? Ypač tuomet, jeigu ši tarnyba nebebus jums tiesiogiai pavaldi. Ir antra, kokiu priemonių imsitės, jeigu kažkokioje srityje paaiškės, kad ten nepaisoma uh, parlamento rekomendacijų, tačiau uh, jums ir vis dėlto reiks atsakyti, kad biudžeto vis dėlto būtų patvirtintas ir biudžeto vykdymas būtų patvirtintas. Ačiū. Vieną minutę. Uh, yes, I think that uh, on. Uh, uh, Taip, manau, kad uh, atsakydamas į jūsų klausimą apie Olafą, galėčiau pasakyti, kad šiuo metu veikia tam tikros institucijos, kurios nėra komisijos sudėtyje, tačiau komisija yra atsakinga už šių institucijų darbo koordinavimą. Manau, kad labai svarbu būtų sukurti geriausią bendradarbiavimo modelį, pagal kurį Olafas ir komisija galėtų uh, toliau dirbti. Mums reikia labai aiškios bendradarbiavimo e, sistemos struktūros, kurioje būtų aiškiai nurodyta, kokias e, pareigas ir funkcijas turi Olafas ir už ką yra atsakinga komisija. Tačiau tam, kad šį darbą atliktume, dar reikės nemažai padirbėti ir reikės laiko. Toliau žodžius tikimės ponui Balčyčiui. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Iš tikrųjų, šiandieną daug e, buvo kalbėta apie Europos kovos su sukčiavimo tarnybos arba, kitaip sakant, Olofo darbų. Tačiau pagal Olofo pateiktą ataskaitą šiuo metu vis dar pasitaiko labai daug atvejų, kai valstybių narių atsakingos institucijos, tame tarpe ir tiesės saugos, nepakankamai arba nelaiku reaguoja į jų pateiktas išvadas ir pasiūlymus dėl neteisėto ir neefektyvaus ES fondo panaudojimo. Todėl būtų labai malonu išgirsti, kokiu jūs planuojate imtis iniciatyvų šitoje srityje, kad iš tikrųjų ateityje mes galėtume tikėtis žymiai efektyvesnio ES atsakingų institucijų darbo. Malonu išgirsti. E, malonu išgirsti savo kalbą šioje, šioje salėje ir e, tikrai sutinku, kad e, Olafo, Olafo tyrimų rezultatų įgyvendinimas e, šalise narėse yra tikrai nepakankamas. Aišku, mes turime atkreipti dėmesį į tai, kad dažnai procedūros, teisinės procedūros, jos trunka e, pakankamai ilgai ir be abejo yra sunku spręsti e, pagal vienerių metų rezultatus ar pagal dviejų metų rezultatus, e, koks yra tikrasis efektas. Tiesiog susipažinau, rengdamasis šiems klausimams, su procedūromis, kurios truko 10 ir 15 metų ir kurios galų gale pasiekė rezultatą, kad tie, kurie E, sukčiavo, buvo patraukti atsakomybėn e, pilnaja to žodžio prasme. E, aš manau, kad ateityje tikrai mes galime pagerinti šią, šią situaciją ir čia yra pasiūlymo iš Europos parlamento ir konkrečiai iš ponios Gressler, kaip, kaip pagerinti tarpusavio sąveiką tarp OLAF ir nacionalinių teisėsaugos tarnybų. Be abejo, mes turime matyti, e, suprasti, kad e, teisės sauga yra šiuo metu nacionalinė, e, nacionalinis klausimas ir tačiau tam tikras, tam tikras apsikeitimas informacija, pateikimas informacijos, kaip vyksta procesai, kuriuos inicijavo Olafas, kokioj stadijoje tie, tie, tie procesai yra. Jis be abejo padėtų pagerinti šios sistemos efektyvumą. Grazie, un minuto. Savo įžanginėje kalboje paminėjote apie labai svarbų ateities darbą, tai mokesčių sistemos supaprastinimą. Tai lies visas ES valstybės. Gal trumpai galėtumėt paaiškinti, kaip planuoja tą padaryti. Prego, un minuto. Na, be abejo, mokesčių sistemoje mes turime įvertinti e, faktą, kad e, šiuo atveju, e, šiuo atveju subsidiarumo principas yra galioja ir visi sprendimai mokesčių srityje yra priimami ehm, vienbalsiai e, taryboje. Ir šiuo atveju, e, tačiau aš manau, kad yra tikrai e, sričių, kurios, kurios įgalintų supaprastinti tarpusavio prekybą, verslo mobilumą ES mastu E, kur mes ir, ir tų problemų ratas yra pakankamai didelis. Mes, e, vien tik dvigubo apmokestinimo klausimai e, iš tikrųjų jie egzistuoja ir mes ketiname paskelbti viešas konsultacijas ES mastu, kad tie dvigubo apmokestinimo kokios dvigubo apmokestinimo kliūtis yra svarbiausios verslui ir piliečiams ir tas problemas uh, spręsti. Be abejo, pridėtinės vertės mokesčio srityje yra daug iniciatyvų, kurios padėtų supaprastinti patį pridėtinės vertės mokesčio mokėjimo procesą. E, tai manau, kad tie uždaviniai yra labai svarbus. Grazie. Un minuto, onorevole Itala. Dėkuoju. Toliau vienai minutiai žodį sutikimas ponui Itala. Ačiū, pirmininkė. Taip, aš norėčiau paklausti apie struktūrinius fondus. Ir žinoma, kad net 11 procentų struktūrinių fondų yra netinkamai panaudojama. atliekami įvairūs tyrimai, patikrinimai, bandoma susigražinti lėšas, tačiau ne visada sėkmingai. Netgi buvo prengti veiksmų planai. Norėčiau jūsų paklausti, ką jūs ketinate daryti šioje srityje. Jūs kalbėjote apie tai, kad pritartumėte pasiūlymų taikyti sankcijas tais atvejais, kai lėšos yra naudojamos neteisingai. Tačiau mes žinom, kad tokios sankcijos dažnai nepasiteisina. Taigi, ką jūs konkrečiai ketinate veikti? Uh, Koju dvi minutės atsakymui. Yes, I think, uh, I fully agree with you. Taip visiškai jums uh, pritariu ir taip pat manau, kad klaidų lygis, kuris sudaro 11 procentų, yra nepriimtinas ir šią problemą privalu spręsti. Be abejo, turime atsižvelgti į tai, kad audito rūmų, rūmai atlieka auditus kasmet Tai yra, jie išnagrinėja vienerius metus, o komisija dirba pagal daugiametę programą. Pavyzdžiui, jei pažvelgsime į laikotarpį nuo 1994 iki 1999 metų, pamatysime, kad klaidų lygis su, te sudarė 3 procentus. Na, aš manyčiau, kad mums reikėtų imtis kelių priemonių. Pirmiausia, reikėtų supaprastinti dabartinę sistemą, nes man atrodo, kad klaidos daromos labai dažnai dėl to, kad dabartinė sistema yra pernelyg sudėtinga. Ir komisija jau 2009 metais pateikė kelis pasiūlymus susijusius su dabartinės sistemos supaprastinimu. Ir manau, kad e, peržiūrėdami e, e, finansinę perspektyvą mes galėtume pagalvoti apie reikiamas priemonės, kadangi tai, kad tiek daug klaidų daroma naudojant struktūrinių fondų lėšus, yra nepriimtina. Yra ir dar vienas dalykas. 2010 metais aš norėčiau pateikti uh, toleruotino klaidų lygio apibriešties pasiūlymą. Nepamirškime ir nacionalinių valdymo deklaracijų. Jei jos bus pateiktos, tuomet e, valstybių narių atskaitomybė bus kur kas aiškesnė. Dėkuoju, papildomam klausui dar vieną minutę. Ačiū pirmininkė ir dėkuoju kandidatui už jo atsakymą. Akivaizdu, kad mes turime nepakankamai rodiklių, nepakankamai koficijantų, kurie leistų mums labai paprastai paskaičiuoti e, ir skaičiais rodyti, kad piliečių pinigai naudojami yra veiksmingai. Ir aš norėčiau šiame kontekste jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar teisingai yra prižiūrima, kad ES programos būtų įgyvenimos veiksmingos ir ar galima būtų sukurti veiksmingumo rodiklių sistemą. Uh, uh, Tikrai norėčiau Jums pritarti, kad iki šiol didžiausią dėmesį skyrėme e, išlaidų tinkamumo kriterijui E, klaidų lygmeniui, o be to visos mūsų sistemos yra skirtos e, tvarkytis būtent su šiomis problemomis. Tačiau mano nuomonė reikia e, sumažinti klaidų skaičių, tikrai neįprimtina, kad klaid, leistinas klaidų skaičius arba pačios klaidos yra to tokios gausios, o lygis toks aukštas. Reikia taip pat e, nustatyti, ar lėšos buvo panaudotos efektyviai. Tam reikia tam tikrų rodiklių ir beje, jie jau egzistuoja. Aš tais rodikliais naudojausi dirbdamas Lietuvoje finansų ministru. Be abejo, šis klausimas yra be galo svarbus ir šiais ryčiai būsimųjų komisija tikrai skirs neįlinį dėmesį. Ačiū. Hercog, vieną minutę. Ačiū. Aš į kairę nuo jūsų sėdžiu. E, pastaruoju metu buvo sukurta keletas vykdomųjų agentūrų. Ar nemanote, kad eksternalizuojant e, komisijos darbą kontrolę bus labai sunku užtikrinti? Kaip jūs kontroliuosite tokių agentūrų darbą? Ar turite kažkokį planą? Prašom, dvi minutės jums. Na, pabandysiu bendrai atsakyti šį klausimą. Iš principo, manau, kad išlaidų iškelimas arba eksternalizavimas turėtų būti naudojamas tik tuo atveju, jei bus įrodyta, kad tokia priemonė duos naudos, bus efektyvi. O kalbant apie vykdomasias agentūras, pažymėsiu, jog auditorumai visiškai neseniai parengė ataskaitą apie tai, kad vykdomųjų agentūrų e, sukūrimas atskirose srityse netgi padėjo padidinti lėšų panaudojimo efektyvumą konkrečioje srityje. Taigi, jeigu būtų panašus atvejis, tai tikrai nebejotinai reikia sukurti vykdomasias agentūras, nes tai duoda naudos. Tačiau yra didesnė problema su taip vadinamomis tradicinėmis agentūromis, jų yra tikrai daug, Vykdomosiuose agentūrose yra tam tikros labai griežtos taisyklės, jos yra standartizuotos, e, yra aiškios e, taisyklės, kaip darbas turi būti organizuojamas ir panašiai. Tačiau tradicinio agentūrų srityje situacija kitokia. Dabar e, yra sukurta tarp institucinė darbo grupė, ji bando spręsti esamą problemą. Manyčiau, kad artimiausių metų ji pateiks pasiūlymų, kaip sukurti bendrus standartus tradiciniams agentūroms ir kaip e, tokie standartai galėtų padėti padidinti jų darbo efektyvumą. Be abejo, žinote, kad tradicinės agentūros e, atvejais e, komisija yra padariusi įsipareigojimą nekurti naujų Aišku, išimčių yra, dabartinė krizė reikalauja sukurti tam tikrą naują struktūrą finansų srityje. Ačiū. Papildomas klausimas. Dėkui. Jūs e, kalbėjote apie efektyvumą. Taigi, kokiomis priemonėmis jūs tą efektyvumą didinsite? na, e, biudžeto kontrolės komitetas yra susidūrę su problemomis e, dėl agentūrų ir mes norime jas kaip manoma geriau spręsti. Prašom, komisarė. Be abejo, žinote, kad bendras auditas jo metu yra patikrinamos uh, e, agentūros ar jų dauguma. Iš ties vidinis auditas yra pateikęs labai gerų pasiūlymų, kurios parengė pastaruoju metu. Vienas iš tokių pasiūlymų būtų, jis šiuo metu nagrinėjimas beje, taigi e, būtų sukurti tam tikrą audito komitetą. Jis turėtų išanalizuoti pasiūlymus bei pateikti rekomendacijas dėl agentūrų valdymo. Tai turėtų padėti pagerinti situaciją. Panaši situacija yra privačiame sektorėje. Žinoma, kyla klausimas, ar kiekvienai institucijai reikia audito komiteto, ar reikia sukurti jungtinį audito komitetą visoms institucijoms. Tačiau manyčiau, kad būtent tokia kryptimi turėtumėme judėti. Ačiū. Dabar Lamberts. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Norėčiau grįžti prie mokesčių rojų klausimų. 250 milijardų 2 ES 2 procentai ES BVP yra mm, išleidžiama arba išvaistoma sukčiavimams. Ir čia tik apie sukčiavimus kalbame. Taigi klausimas labai skubus, ypač atsižvelgiant į sudėtingą valstybių narių situaciją finansų srityje. O dabar visos tos mokesčių oazės, jos juk slepiasi pačiose valstybėse narėse. Egzistuoja tam tikros teisės nuostatos, kurios bent jau mano gimtinėje Belgijoje įteisina mokesčių rojų egzistavimą. Ką jūs ruošiatės daryti, kovodamis su panašiomis taisyklėmis, kadangi jos tikrai kenkia mūsų bendrai situacijai? Ačiū, dvi minutės atsakymai. Iš ties pritariu Jums, kad mokestinių rojų problema yra be galo svarbi ekonominės krizės kontekste. Reikia spręsti šią problemą, jokių abejonių. Šiuo metu kaip tik yra dirbama ties e, kovos su sukčiavimu susitarimu. E, jį norime sudaryti su Lichtensteinu, dar liko suderinti keletą smulkmenų, be to liko keletas valstybių narių, kurios pasisako prieš e, kovos su sukčiavimu paketą, bet manyčiau, kad mes galėtumėme e, paraginti valstybės narės viena kitai daryti spaudimą, o susitarimas su e, Lichtensteinu turėtų tapti pavyzdžių e, kitiems panašiems susitarimams su įvairiomis Europos valstybėmis, pavyzdžiui, Monakas, San Marinas, Šveicarija. Aišku, komisijai reikia įgaliojimų dėrėtis e, dėl panašių susitarimo. Manyčiau, kad pas šią e, mano minėtą susitarimą žengsime milžinišką žingsnį į priekį. Iš kitos e, pusės EBPO standartai egzistuoja ir e, nepamirškime, kad e, yra taikomas automatinis keitimos informacija principas, išimtis tai yra keletas valstybių, kurios turi pereinamai laikotarpiai. Tačiau, kad būtų tinkamai pasikeista informacija e, tarp Europos šalių, bet kurios nėra valstybės narės Europos Sąjungoje ir es valstybių narių, turime siekti geresnio valdymo standartų bei e, mažinti galimybės vengti mokesčių bei sukčiauti. Ačiū dabar, ponas Lambert, papildomas klausimas. Dėkui. Jūs nepilnai atsakėte į mano klausimą. Kadangi aš kalbu apie mokesčių rojus egzistuojančius valstybėse narėse, o jūs kalbėjote apie tas nikštukinės valstybės. Ir ką jūs e, galvojate apie tai, kad taisyklės turėtų būti vienodos? Ir jūs sakėte, kad e, orientuojatės į rezultatus. Džiugu dėl to, kaip manote, ar bus įmanoma pasiekti e, konsensusą tarp valstybių narių, kad mokesčių klausimai būtų nu, nagrinėjami pagal sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą? E, ačiū, greičiausia neteisingai supratau jūsų pirmąjį klausimą, atsiprašau dėl to, jeigu mes e, kalbame apie konkurenciją mokesčių srityje laikausi labai aiškios pozicijos. Tikrai palaikau sąžiningą mokesčių konkurenciją, mokestinę konkurenciją. Manyčiau, kad tai e, padeda e, ekonomikai sparčiau aukti. Aišku, reikia kovoti su nesažininga mokestinė konkurencija Ir mes čia turime e, sukūrę e, Elgesio kodekso grupę, e, kuri pateikta pasiūlymų tam tarpe panaikinti daugiau nei šimtą m, mm, žalingų praktikų Europos Sąjungoje. Manyčiau, kad šią veiklą dar reiks sustiprinti. Kalbant apie sustiprintą bendradarbiavimą, manyčiau, kad e, tuo met, kai e, pamatome, jog e, toks bendradarbiavimas padėtų kurti ES bendrąją rinką, ją stiprinti, tikrai turėtumėme panagrinėti e, tokią galimybę. Ji beje juk yra įtvirtinta Lisabonos sutartyje. Ačiū. Honorevole Bokros. Dėkuoju, ponas Bokros. Mikrofono. Sorry. So 2010 should... 2010 turėjo būti metai, kai ES jau turėjo pasiekti tikslą tapti konkurencingiausią pasaulio ekonomiką, tačiau ji e, gėdingai atsilieka nuo šio tikslo. Dabar e, e, Ispanijos ministras pirmininkas Zapatero siūlo pasirinkti naują tikslą - 2020 metus. Kaip jūs ketinate prisidėti prie šio tikslo siekimo? Jūs kalbėjote apie tam tikras skatintinas rytis. Pavyzdžiui, vienose sritise reikėtų užtikrinti mokestinį konkuravimą, kitose mokestinį suderinamumą. Pavyzdžiui, mokestinis pagrindas, tarifai, dydžiai ir taip toliau. E, ką ketinate daryti? Ir antras, ne visiškai mandagus klausimas, kaip įvertintumėte savo pirmtako komisaro Kovač veiklą šiuose sritise. Ačiū. Ačiū dvi minutės atsakymui. Ačiū už klausimą. Pradėsiu nuo antrojo. Lazlo Kovač atliko labai nemažai, dirbdamas komisijoje, e, pirmojoje vadinamoje Baroso komisijoje, buvo pateikta įvairių pasiūlymų tarybai visose su mokesčiai susijusiuose sritise. Aišku, nelengva susitarti, kadangi šioje srityje reikalaujama vienbalsiškumo. Taigi tenka įtikinėti valstybės narės, įrodant vieno ar kito sprendimo pagristumą, kad jis būtų priimtas uh, Europos lygmenių. Tenka įtikinėti apie pasiūlymų naudą valstybėms narėms, kas nėra visuomet lengva. Kai dėl konkrečių pasiūlymų ateinantiems metams, tai aš asmeniškai manau, kad turėtume baigti darbą prie konsoliduotos įmonių mokesčių bazės. Manau, kad jie atneštų apčiapiamos naudos verslui jau e, kreipiausi į komisijos tarnybas su prašymu įvertinti šios iniciatyvos naudą smulkiam verslui, dėl to, kad jam daug sunkiau konkuruoti ES kontekste ir būtent konsoliduota įmonių mokesčių bazė būtų žingsnis palengvinančių įmonių veiklą. Taip pat direktyva dėl energijos produktų apmokestinimo tai yra ypatingai svarbi sritis, nes dabartinė emisijų sistema apima tik 50 procentų visų išmetamųjų dujų, išmetamų naudojant anglės produktus. Taigi aš manau dabartinis pasiūlymas yra pirmasis žingsnis žaliojo apmokestinimo link. Ir būtent tokios iniciatyvos leistų sumažinti darbo jėgos apmokestinimą ir paspartinti bendradarbiavimą ES. Dėkoju. Pone Bohros, jeigu norite, dar vieną minutę galite siekti papildomą atsakymą. Jūsų atsakymas labai naudingas, tačiau paklausiu konkrečiau. Tarsi išsakėte nepritarimą buvusiam Vokietijos kancleriui Šrioderiui, norėjusiam nubausti Slovakiją už tai, kad ši nustatė e, vieną bendrą e, mokesčių tarifą visoms rytims. E, kas sudarė sąlygas didesniai konkurencijai su kitomis valstybėmis. Taigi kaip jūs vertintumėte tokią iniciatyvą ir kaip siektumėte jūsų užsibriešto tikslo? Aš manau, kad sistemos apibrieštis, nepriklausomai nuo to, ar tai yra apmokestinimo sistema grindžiama vienodu e, didžiu ar ne. E, visa tai priklauso nuo valstybių narių. Na, o Europos lygmenių mes turime užtikrinti geresnį valstybių narių veiklos koordinavimą mokesčių srityje, jokių būdų neprisimant tos atsakomybės, kuri priklauso valstybių narių kompetencijai. Nes juk valstybių narių pareiga spręsti, e, kiek, kokias lėšas ji norėtų gauti iš mokesčių, kaip e, ketina e, nustatyti tą lygmenį. Visa tai priklauso valstybėms narėms. Na, o mes pavyzdžiui, organizuodami aukšto lygio formą mokesčių specialistams valstybėse narėse, specialistams atrinktiems ministerijų, galėtumėm inicijuoti politinės diskusijas dėl ateities mokesčių sistemų, dėl jų raidos Ir aš manau, kad labai svarbu inicijuoti giluminės politinės diskusijas tarp valstybių narių. Adesso cedo la eh, presidenza alla. Dėkuoju. O dabar pirmininkavimą norėčiau perduoti Sharon Bowles, kuri yra ekonomikos reikalų komiteto pirmininkė ir ji be abejo prašys, kad visi laikytumėtės jums skirto laiko reglamento. Dėkuoju. Taip, iš tikrųjų, aš laikysiuos nustatytos darbo tvarkos ir pirmąjį klausimą pateiks ponia Kratsa, Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Kur jūs esate, ponė? Prašau. O, kirie proedrė, kirie popsifė epitropė, stysi. Dėkuoju. Pirminkė, komisarė, mums raštu pateiktuose atsakymuose jūs teigiate, kad mes turime pagalvoti apie galimybę nustatyti bendrą mokesčio, pelno mokesčio bazę įmonėms. Jūs dar kartą apie tai kalbėjote šį rytą. Norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs ketinate kovoti su mokesčių dempingu? Labai sunku yra įtikinti valstybės narės, kad e, būtina spręsti šią problemą. Taigi mes matome, kad valstybės narise nėra pakankamai politinės valios šią problemą spręsti. Taigi ką jūs darysite? Ir kaip jūs įvertintumėt uh, Elgesio kodekso taikymą, ypač jo taikymą sprendžiant e, mokesčių disbalansų problemas. Komisarė, prašau. Uh, uh, uh... Dėkuoju. Sąžininga konkurencija mokesčių srityje mano galva, yra sveikas dalykas. Tai yra dalykas, kuris yra reikalingas ES e, pažangai. Ir jūs teisingai pasakėte, kad pastaraisiais metais kai kurios valstybės narės mažino mokesčių tarifus, ypač pelno mokesčio e, tarifą. jei neklystų, nuo paskutinio 20-ojo amžiaus dešimtmečio pelno mokesčio tarifas buvo sumažintas maždaug 12 procentų. Tačiau jei pažvelgsime į pajamas iš mokesčių ir jūs uh, santykį su bendruoju vidaus produktu, pamatysime, kad iš tikrųjų šis santykis yra, šis koficijantas yra pastovus. Ir tos valstybės narės, kurios mažina uh, mokesčių, mokesčio tarifą, tikriausiai praplečia mokesčio bazę. Ir surinka nemažai pajamų į biudžetą. Tačiau be abejo žalinga praktika yra neprimtina. Turime su ją kovoti. Žinome nemažai tokios žalingos praktikos pavyzdžių, kai pavyzdžiui yra pelnas perkeliamas iš vienos įmonės į kitą. Ir Elgesio kodeksas turėtų būti taikomas teisingai. Ir mes turime intensyvinti pastangas siekiant, kad Elgesio kodeksas būtų tinkamai taikomas. Papildomas klausimas. Ačiū pirmininkė. Komisar, jūs minėjote mokesčių rojus. Apie tai kalbėjo ir kiti kolegos. Kaip jums atrodo, ar reikėtų spręsti offshore'inių įmonių problemas? nes nemažai įmonių pasinaudojo išornėmis valstybėmis ir taip iškri, iškreipė konkurenciją ES. Tai parlamentų labai rūpimas klausimas. Prašau. Jau minėjau, kad gera valdysina. Štai kas yra svarbu. Kai pirmą kartą jau Lietuvos ministro, finansų ministro pareigas, tuomet Lietuva nebuvo dar ES narė ir aš galėjau labai laisvai teikti įvairius pasiūlymus. Tai yra ir pasiūlymus dėl offshore'inių įmonių. Ir gerai prisimenu, prieš dešimt metų mes e, pradėjome taikyti apmokestinimą prie šaltinio toms įmonėms, kurios dirbo su offshore'inėmis įmonėmis. Taigi, problema egzistuoja, turime ją spręsti, tai nebus lengva daryti, tačiau manau, kad dabartinėmis aplinkybėmis, tai yra tuomet, kai visi supranta, kokią didelę žalą daro uh, mokestiniai rojai. Gali būti daugiau valios tobulinti mokesčių sistemą tiek valstybėse narise, tiek visame pasaulyje. Manau, kad turime ieškoti bendro sprendimo. Taip, klausimas buvo kiek trumpu, trumpas ir už tas atsakymas buvo kiek ilgesnis. Toliau Ponas Dominičius, socialdemokratų frakcijos vardu. Lei ritiene che sia attuale e realistico riproporre il dibattito? Pane Šemita, kaip jums atrodo? Ar pasiūlymas uždrausti mokestinius rojus būtų realistiškas? Atsakydamas į penktąjį klausimą, jūs kalbate apie galimybę apmokestinti finansinės operacijas. Kada komisija pateiks pasiūlymus šiuo klausimu? Ir jei tokie pasiūlymai bus pateikti, tuomet, kai tai paveiks mūsų santykius su kitomis šalimis. Na, aš pirmiausia turiu galvoje tai, kad prezidentas Obama ketina pateikti panašius pasiūlymus. Ir jūs manote, kad tokie, tai galėtų būti taikomi tik finansų operacijoms ar kitoms operacijoms? Prašau, komisarė, dvi minutės atsakymai. Iš tikrųjų, šis klausimas yra išsamei diskutuojamas šiuo metu įvairiuose forumuose. ES vadovų taryba priėmė sprendimą kreiptis į Tarptautinį valiutos fondą ir prašyti pateikti rekomendacijas dėl mokesčių rojų problemos pasaulyje. Ir komisija ketina išnagrinėti pateiktus pasiūlymus. Ir būtų puiku, jeigu mes dirbtume globalių mastų. Aš asmeniškai manau, kad reikia atlikti išsamų poveikio įvertinimą. Tam, kad išsiaiškintume, kokį poveikį turės e, finansinių operacijų apmokestinimas. Nes šiuo metu nežinome atsakymų į daugybę klausimų. Pavyzdžiui, kam galėtume panaudoti surinktas iš tokio mokesčio lėšas, kokia būtų šio mokesčio bazė, bei kaip šis mokestis paveiktų finansų rinkų prekybos apimtis. Taigi darbo turime padaryti dar nemažai tam, kad galėtume priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Ir kaip minėjau, pirmiausia, reikia atlikti šio pasiūlymo išsamų poveikio įvertinimą. Ir komisijos tarnybos, e, nebejoju, bus pasirengusios tą padaryti. Dabar dėl bendrosios konsoliduotos pelno mokesčio bazės. Ar jūs ketinate tęsti jau pradėtą darbą ir jį užbaigti? Ar jūs manote, kad e, galima būtų, būtų palaipsniui pradėti taikyti tokią bazą? Ar jums atrodo, kad e, būtų gera mintis leisti kai kurioms valstybėms pagal e, pagilinto bendradarbiavimo procedūrą pradėti taikyti bendrą e, pelno mokesčio bazę? Jūs taip pat kalbėjote apie mokesčių inovacijas, ką jūs turėjote galvoje. Kalbėdamas apie bendrąją konsoliduotą pelno mokesčio bazę, galėčiau pasakyti, kad aš be abejo turėsiu tęsti tai, kas buvo pradėta praeitėje. Turėsiu įtikinti valstybės narės, kad bendrojo konsoliduota pelno mokesčio bazė yra dalykas, kuris yra naudingas valstybėms narėms. Pirmiausia dėl to, kad uh, ji yra reikalinga mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir mano vadovavimas tarnybos nagrinės, kaip e, ši bendra mokesčio, pelno mokesčio bazė galės paveikti mažas įmonės. Taigi darbą tęsime. Toliau, ką aš manau apie tai, kad valstybės narės, kai kurios valstybės narės uh, savo nuočiūro pradės taikyti bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę. Na, štai toks pasiūlymas reikštų, kad įmonės turėtų galimybę pasirinkti, ar taikyti, pasinaudoti šią bendrą mokesčio bazę ar ne. Ir toliau norėčiau suteikti žodį ponui Šmit, liberaldemokratų frakcijos vardu. Ačiū. Liberalai visada sėdi viduryje, taigi aš esu būtent čia. Mes labai jautriai reaguojame į mokesčius ir šys mūsų klausim, šią mūsų klausimo dalį. Taigi mokesčiai yra svarbus visiems piliečiams ir komisijai tai yra ypač pavojingas rytis. Kaip žinome, komisaras Monti uh, ruošia ataskaitą, e, kur rekomenduoja ten e, įtvirtinti bendrąją rinką, rekomenduojama sustiprinti e, bendrąją rinką, tuo pat metu apribojant mokestinę konkurenciją. Ką Jūs galvojate apie pono Monti mintis ir ko tikitės iš šio pono rengiamos ataskaitos. Bent jį gal galėtumėte savo lūkesčius su šią ataskaitą susijusius mums pateikti. Dvi minutės atsakymui. Manyčiau, kad mūsų su pon, mane su ponu Monti sieja bendros vertybės, ypač kiek tai susijęs su bendrosios rinkos stiprinimu. Manau, jog bendroji rinka yra vienas didžiausių ES pasiekimų. Tačiau ši rinka tikrai nėra tobula, todėl vienas e, svarbiausių e, tikslų, čia pirmiausia paskirtojo komisaro Barnie, kitų susijusių komisarų ir konkrečiai mano tikslai būtų užverti tas bendrojoje rinkoje egzistuojančias spragas ir konkrečiai mokesčių srityje. Tikrai ten trūkumų yra dar nemažai, o krizės metu yra labai geras metas kovoti su trūkumais. Kalbant apie konkurenciją, man norėtųsi, kad valstybės narės bendradarbiautų mokesčių srityje ir padėtų užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir palaikytų tokią konkurenciją, žinoma, su sąlyga, kad jie neviršytų protingų ribų. Taigi, mums reikia tam tikro protingo mokestinės konkurencijos lygio. Reikia, kad tokia konkurencija padėtų vystytis valstybėms narėms. Na, jeigu mokestinės konkurencijos nebus, tai reiškia, kad kai kurios valstybės narės bandys išspręsti visas įmanomas problemas mokesčių priemonėmis. Nemanau, kad tai būtų sąžiningas sprendimas, papildomas klausimas. Aišku, Tačiau gal sąžininga konkurenciją skirtingos valstybės narės traktuoja skirtingai. Taigi čia vėl interpretacijos klausimas. O papildomas mano klausimas būtų toks, kadangi ponas Monti nekalba apie konkrečių, konkretų mokesčio dydį, o piliečiams būtent rūpė tai, koks bus mokestis, kokie bus mokesčiai aukšti žymi. Kaip Jūs manote, ateityje ar mokesčių bendras lygis auks, ar mažės, atsižvelgiant į demografinę situaciją, problemas su bankais, pramonės sunkumus ir e, panašiai. Ar galite paprognozuoti, kaip keisis mokesčiai ateityje? Ir papildomas klausimas, dar vienas susijęs su kitais pasisakymas. Taigi taryba yra pakankamai užsispyrusi mokesčių klausimų. Kaip jūs sugebėsite įtikinti juos pasikeisti, juk finansų ministrai pakankamai užsispyrė. Labai trumpai pabandysiu atsakyti į šios tikrai nelengvus klausimus. Puikiai žinote, kad bendras mokesčių lygis Europos Sąjungoje yra didesnis nei JAV, Japonijoje ir didesnis maždaug 12 procentinių punktų, jeigu teisingai pamenu. Tai reiškia, kad esame valstybių blokas, kuris tikrai apkrauna savo piliečius ir verslą mokesčiai. Tačiau kiti jūsų minėti klausimai taip pat svarbus. Krizė bei būtinybė kovoti su augančia valstybės skola. Mokesčiai yra vienas iš būdų vienas iš instrumentų, kaip spręsti šias problemas. Žinoma, tinkamiausias e, būdas spręsti e, esamas bėdas, e, tai mažinti išlaidas ir galvoti, tik po to, po to galvoti, kaip padidinti pajamas. Dabar ponė Liulink, EPP e frakcijos vardu, prašom. Viena minutė jums, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė paskirtasis komisaras. Mano klausimas būtų susijęs su, su akcizu, ypač e, alkoholiniams gėrimams iki šiol niekaip nepavykdavo priimti pasiūlymo, kurio būtų padidintas akcizas e, alkoholiniams gėrimams, kitoms panašioms e, priemonėms. Be to buvo bandymų ir iš apskritai nulinį akcizą nustatyti Ką jūs galvojate apie nulinį akcizą vynui? Ar jo atsisakysite? Nors e, buvo e, visiškai nesenai e, primtas pasiūlymas dėl žemiausios akcizo ribos, bet tai tikrai nenulėmė akcizų su, suvienodėjimo, o gal reiktų viršutinę ribą nustatyti, nors aišku, nustatant tokią ribą, neturime pamiršti infliacijos pavojaus. Prašom, dvi minutės. Atsakymai iš ties. Akcizai yra viena mano mėgstamiausių sričių, bent jau buvo, kol dirbau finansų ministru. Daug sprendimų čia esu priėmęs savo gimtinėje. Pritariu išsakytai minčiai, kad dėl pačios akcizo mokesčio prigimties jis neišvengiamai e, e pasiduoda infliaciniam spaudimui. Todėl yra nuolat bandoma e, keisti minimalų akcizą, kad jis atitiktų esamą infliacijos lygį. Bet nepamirškime to, kad akcizai skiriasi skirtingose valstybėse narėse ir ypač skirtumus tarp išorinių ES valstybių narių ir mūsų artimiausių kaimynių, kuo didesnis akcizų skirtumas, tuo sunkiau kovoti su kontrabanda. Šito aspekto mes tikrai neturėtume pamiršti. Reikia klausimą nagrinėti iš visų pusių. Iš principo, manau, kad sprendimai mokesčių srityje tikrai nėra geriausia išeitis Tai taip pat susiję ir su vynu. Aišku, aš suprantu, kaip nelengva bus rasti bendrą sprendimą, nes čia mes turime laikytis vienbasiliškumo principo. Tačiau tikiuosi, jog mums vis dėlto pavyks pralaužti ledus. Papildomas klausimas, Astrid. Ačiū, ponė pirmininkė. Manyčiau, kad paskirtasis komisaras iš ties turėtų giliau pasidomėti šią sritimi, nes jo išsakytos mintis yra iš ties, na, sakyčiau, ne visiškai geros ir išsamas. Esu pasirengusi padėti jam užpildyti išsilavinimo spragas. Tikrai negalima išsakyti tokių minčių, visiškai nesuprantant apie tai, ką jūs kalbate. Bendroji rinka. Pone komisarai, jūs esate girdėjęs kada nors tokį terminą mokestinė konkurencija? Eh, Pone komisarė, minutė jums apsiginti. Tikrai apgailestauju, jeigu mano atsakymas jums neįtiko. Atsakinėdamas nekartą minėjau, kad palaikau vidinę rinką ir čia mokesčių politika yra vienas iš esminių elementų, kuris uh, turėtų padėti stiprinti bendrąją rinką, ją gilinti. Tikrai norėčiau, kad būtų įgyventinta tai e, ir sieksiu, kad būtų įgyvendita tai, ką, ką išdėščiau savo atsakymuose raštu, bei įgyvendinti mano žodžiu išsakytas mintis. Dabar e, ponia Alvarės, prašom. Gracias, señor Semeta. Eh, me... Ačiū, ponia Šemeta. Mane tikrai e, labai pradžiugino tai, kad jūs aiškiai akcentavote poreikį kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir su mokesčių rojais. Jūs kalbėjote apie tokio sukčiavimo apimtis, kurios yra didžiulės, nors viena ar dvi valstybės ne visada nori stoti į šią kovą. Taigi labai svarbu, e, paskirtasis komisarė, jog mums pateiktumėte daugiau informacijos apie e, direktyvą, kurią yra pasiūlęs jūsų pirmtakas komisaras Kovač. Kaip sieksite užtikrinti uh, suderinamumą su bankų paslapties tikslu ir principu, kokias kitas priemonės esate pateikę, kad būtų galima efektyviai kovoti su sukčiavimu, pavyzdžiui, per nuobaudų sistemą ir panašiai. Dvi minutės atsakymui. Manau, jog labai svarbu patvirtinti reikiamus teisės aktus, leisančius užtikrinti mokestinį bendradarbiavimą. Man atrodo, kad automatinių informacijos mainų e, principas yra tikrai labai reikšmingas ir tikrai nebejoju, jog tai leistų pasiekti pažangos. Jums puikiai žinoma, jog e, ženkliai pasistumėta į priekį derantis dėl šio pasiūlymo nors dvi valstybės narės vis dar priešinasi pasiūlymui. Siekdamos e, šį pasiūlymą vertinti viso paketo kontekste, taigi mums nuolatos primena susitarimą su Lichtensteinu ir kitomis nikštukinėmis Europos valstybėmis šios dvi valstybės tai įvardyja kaip bendro susitarimo prielaidą, tačiau gur, sausio 9 dienos ECOFIN ministrų taryboje diskusijos bus tęsiamos ir aš tikiuosi, jog šios dvi besipriešinančios valstybės narės bus įtikintos ir nebeblokuos susitarimo šioje srityje. Nes juk ir šioms valstybėms būtų svarbu e, suteikti galimybę automatiškai keistis informaciją. Papildomas klausimas, ponia Alvarės. Labai ačiū. Pone pirmininkė, pone paskirtasis komisarė, mes jūs visapusiškai remsime, siekiant pažangos šioje srityje. Jūs pats sakėte, kad dabar pats tinkamiausias laikas imtis tokių priemonių, nes e, Europos piliečiai tikrai nesuprastų, kodėl bendrijos narės nenori keistis informaciją ir bendradarbiauti ir apsiribuoti vien tik savo mokesnėmis priemonėmis. Dėkoju. Pirmininkė, aš manau, kad atsakyti į šį teiginį nereikia, jeigu neturite papildomų pastabų. Toliau, EPP vardu paskutinis mūsų komiteto klausimas. Pana Švebe, ačiū, ponė pirmininkė, ponė paskirtinis komisarė, daug kalbėjome apie kovą su sukčiavimu, tačiau jūs esate atsakingas ir iš mokesčių teisė. Žinoma, mes e, e, tikrai mėgstame kalbėti apie stipresnę Europą, moki, bendrus mokesčius, bendrasios rinkos stiprinimą ir e, tos diskusijos dėl bendros konsoliduotos pelnos mokesčio bazės, dėl apskritai mokestinės reformos noriu paklausti labai konkrečiai, iki kada jūs pateiksite savo pasiūlymus, nes be komisijos pasiūlymų, net turint Lisabono sutartį, mes negalime pajudėti iš vietos. Reply, please. Prašom, atsakykite. konsoliduota bendroji įmonių pelno, baz, pelno mokesčio bazė. Komisija ketina pateikti pasiūlymą kiek įmanoma greičiau, kai bus baigtas poveikio vertinimas, kurio tikslas įvertinti kai kuriuos bazės elementus. Taigi, kai bus tik tai baigtas poveikio vertinimas, bus pateiktas ir šis pasiūlymas bent jau o, pirminis pasiūlymas. Bet aišku, tai bus ne viena mano sprendimas, bet visos komisijos kolegijos sprendimas. Jei teisingai supratau, klausėte apie pridėtinės vertės mokesčio reformą. Mano ketinimas būtų kurti naują PVM strategiją apimsančią klausimus, kurie nepateko į ankstesnę strategiją, e, taip pat bus sprendžiami klausimai susijęs su e, galutiniu PVM sistemos pavydalu ir būsimu e, jos tobulinimu atsižvelgiant į tai, jog ankstesnioji strategija buvo patvirtinta prieš keletą metų ir dabar yra truputį pasenusi ir reikalauja naujos vizijos. Taigi, turėdami reikiamus įgaliojimus, mes ir pateiksime naują PVM strategiją. Papildomas klausimas liksiu prie PVM. Vienas iš jūsų pirmtakų, komisaras Monti, skelbė, kad jei bus sukurta e, e, bendroji rinka, tai jau 96 metais turėtų įsigalioti kilmės šalies principas. Jau praėjo daugiau nei dešimtmetis nuo šio termino ir iki kada jūs galvojate bus įmanoma įgyvendinti šį pažadą. Prašom, vieną minutę. Uh, you, you know that, uh... Jums žinoma, kad dabar taikoma perinamo laikotarpio PVM sistema. Sistema reformuojama jau kuris laikas, taigi išgyvename perinamąjį laikotarpį, o naujieji sprendimai susijęs su apmokestinimu, ypač PVM mokesčiu ir jo taikymu paslaugoms, daugiau dabar yra sėtni su paskirties, tai yra paslaugos ar prekės tiekimo vieta ir apmokestinimu joje, o ne kilmės principu, tai yra neapmokestinimu kilmės šalyje. Nauji postumiai PVM srityje e, taip pat turėtų būti mūsų prioritetas. Dėkoju. Labai ačiū. Tuo ir baigsime mūsų komiteto klausimus, o dabar perduosiu žodį Imko e, pirmininkui, ponui Harber. E, dėkoju gerbiamą bendrą pirmininkę, dėkoju už suteiktą galimybę mūsų komitetui užduoti klausimus, siekdamas šių klausimų metu e, eiti šiek tiek kitą kryptimį. Pasakysiu, kad vidaus rinkos komiteto funkcijos patenka į jūsų e, funkcijų sritį. Ir džiugu pastebėti, kad Baroso vadovaujama komisija e, kalba apie e, vidaus rinkos galimybės e, geriau koordinuoti veiksmus per bendrą sienų valdymą ir kitas priemonės. Aš esu e, kalbėjęs apie tai, kad vidaus rinkos funkcijos yra labai svarbi jūsų portfelio dalis. Taigi, Imko vardu pirmiausia užduos klausimus ponas Korhola, paskui ponas Keli E, naudosime tą pačią formulę, e, viena minutė klausimams, paskui dvi minutės atsakymams ir papildomas klausimas. E, Pone Korhola. Jūs kalbėjote apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Tai yra bendras tikslas kai kurios valstybės pagal klimato kaitos ir energetikos paketą nėra nustatčiusios skaitinio tikslo, jos neturėtų per daug nukentėti e, dėl aplinkos sauginio dempingavimo iš už ES ribų. Tačiau jeigu į Kopenhagos susitarimus ir po jų sekančius mes interpretuosime taip, kad sumažimo tikslas turėtų būti keliamas nuo 20 iki 30 procentų, gali kilti daugiau problemų. E, ar komisija ketina taikyti anglės mokestį ir ar mano, kad jis galėtų atnešti naudos ES komerciniams santykiams bei ES įsitvirtinimui pasaulio rinkoje? Ar jūs manote, kad šį tikslą tikrai reikėtų padidinti nuo 20 iki 30 procentų sumažinimo prasme ir kokias teigiamas bei neigiamas šio padidinimo pasakmes išvelgėte? Aš norėčiau paprašyti tvarkos ir tylos, žinau, kad kai kas nori išeiti. Ir kadangi mes kalbėsime apie mokesčių sąjungą aš, e, aš dėja negalėsiu leisti poniai, poniai Korhalai pateikti papildomą klausimą. Prašau, komisarė. Dėkoju. Dėkoju, mes, mes vis dar kalbame apie mokesčius. Manau, kad yra labai svarbu siekti pažangos e, žaliųjų mokesčių srityje. Energijos apmokestinimo direktyva bus vienas iš mano prioritetų. Tai bus pirmasis darbas, kuriuo imsiuosi, jei jūs pritarsite mano kandidatūrai. Ir energijos apmokestinimo, energijos mokesčio klausimas yra be abejo susijęs su šiltame efektą sukeliančių dujų apmokestinimu. Nes šiame pasiūlyme, šis pasiūlymas bus darytas iš dviejų dalių, iš e, energijos mokesčių bei iš e, CO2 emisijų mokesčio. Aš kalbu apie tas e, anglės dvideginio išmetimus, kurių, kurie nepatenka į prekybos apivartiniais taršos leidimos sistemą. Bet to žinome ir apie anglės nutekėjimo reiškinį. Tai yra svarbus dalykai. Be abejo, aš norėčiau, kad mes sugebėtume pasiekti tarptautinio susitarimo šiuo klausimu. Šiuo metu komisija atlieka išsame dabartinės situacijos analizę. Ir kai šis darbas bus baigtas, aš tikiuosi, mes galėsime suformuluoti konkrečius pasiūlymus šiuo klausimu. Dėkoju, ponia Schneider. Dėkoju, ponia Korhala turėtų dar vieną minutę. Ne, ne, ne, ji paklausė ne apie tą dalyką, todėl aš jai neleisiu pasisakyti. Dėkoju, pirmkė, ir dėkoju komisijos nariu. Aš norėčiau paklausti jūs apie ES veiksmų planą kovojant su prekių padirbinėjimu. Nes mes žinome, kad e, vaistų padirbinėjimas yra labai svarbi problema, bet tai jau buvo nekartą kalbėta. Ir farmacijos produktai gali ne tik padaryti didelę žalą, bet ir netgi nužudyti mūsų piliečius. Ar jūs galėtumėt mane patikinti, kad e, šis klausimas bus e, sprendžiamas pagal ES kovos su padirbi, prekių padirbinėjimu veiksmų planą? Prašau, komisarė, dėkoju. Be abejo, padirbinėjimo, falsifikavimo klausimas yra labai svarbus. E, tai yra svarbi mano, man, mano portfelio mano atsakomybės dalis. Ir aš manau, kad reikia kuo skubiau ir geriau gyveninti 2012 metų veiksmų planą. Šiame veiksmų plane yra nurodyti įvairūs dalykai. E, tai yra ir teisėkuros pasiūlymai, ir darbas su šios sektoriaus atstovais ir taip toliau. Aš išnagrinėsiu šį veiksmų planą išsamei, tam, kad galima būtų pasiekti realios pažangos, kovojant su prekių padirbinėjimu. Farmacijos produktų padirbinėjimas yra itin svarbi, itin opi problema. Reikėtų tobulinti mūsų rizikos vertinimo sistemas, orientuojant jas į tas prekių kategorijas, kurios gali potencialiai e, pakengti mūsų piliečiams. Taigi mes dirbsime šioje srityje. Pane e, Štaler, papildomas klausimas. Dėkoju. Jūs paminėjote, kad ES kovos su padirbinėjimu veiksmų planas uh, bus uh, galios iki 2012 metų. O ką Jūs manote reikės e, daryti po 2012 metų? Na, manau, kad e, viena svarbi sritis, vienas svarbus dalykas yra susitarti tarptautiniu mastu. Dėl to, kad reikėtų kovoti su prekių padirbinėjimu. Jau egzistuoja keli susitarimai, Visai neseniai buvo pasirašytas sustrimas su Kinija. Ir jame kalbame apie šią problemą. Prekių padirbinėjimas yra globali problema. Ir ne tik muitinės tarnybos turi su juo kovoti. Todėl galvodami apie ateitį reikėtų sukurti tokius veiksmų planus, kurie įtrauktų į šį darbą įvairius tarptautinius veikėjus bei kitus mūsų partnerius kitose pasaulio šalyse, kurie taip pat nori kovoti su padirbinėjimo problemomis. Taigi mes turime pasaulio mastu koordinuoti savo veiksmus tam, kad užkirstume kelią prekių padirbinėjimui. Dėkoju. Toliau klausimą pateiks ponas Vandekamp. Prašau. Dėkoju, aš norėčiau paklausti apie Olafą bei generalinį direktorę, direktorę atsakingą už mokesčius bei muitus. Jūs jau daug kalbėjote šiandien apie Olafą. Tačiau mano frakcija PP mano, kad gali kilti problemų dėl to, kad jūsų portfelis apjungia Olafą iš vienos pusės ir muitų sąjunga iš kitos. Kaip jūs e, ketinate suderinti šias e, dvi labai skirtingas funkcijas praktikoje? Štai toks mano klausimas, panė pirmininkė. Komisarė, prašau. Dėkoju. Kiek suprantu, jūs kalbate apie galimą interesų konfliktą, kuri prezimuoja mano pareigos. Aš galiu Jūs patikinti, kad nemanau, kad turėtų kilti interesų konfliktas tarp skirtingų man, mano portfelio dalių, konkrečiai tarp Olafo ir mokesčių bei muitų. Aš, turėsiu, aš bus atsakingas už teisėkurus pasiūlymų pateikimą bei, apie tai, bei už tai, kaip šie pasiūlymai yra gyvendinami valstybėse narėse. Ir kova su korupcija, kova su sukčiavimu, su, atsiprašau, su sukčiavimu yra dalykas, kuris yra reikalingas, jei mes norime turėti sveiką mokesčių sistemą. Taigi galime tik tai pasidžiaugti tuo, kad mano portfelis apjungia mokesčius, muitus bei ES biudžeto išlaidų kontrolę. Taigi aš nemanau, kad turėtų kilti koks nors interesų konfliktas. Dėl to, kad mano portfelis gan platus. Jei pažvelgsime į dabar dirbančio komisaro atsakomybės rytį, kuri apima auditą, biudžeto vykdymo procedūrą. Tai pamatysime, kad iš tikrųjų interesų konflikto galimybė buvo kur kas didesnė. Dėkoju, pirmkė, bet e, tai ir yra tai, apie ką aš kalbu. Jei komisija pasakys, kad e, mokesčiais ketinama kovoti su sukčiavimu, o tuo metu Olafas taip pat kovos su ta pačia problema. Kaip vyks tyrimai ir kieno pusę jūs palaikysite? Na, mano sakymas būtų labai aiškus. Turime užtikrinti deramą institucijų kovojančių su sukčiavimu bendradarbiavimą. Mes turime keitimos informaciją sistemą. Kad ir kas imtųsi veiksmų, ar Olafas, ar mokesčių tarnybą, reikėtų vengti dublia, pastangų dubliavimuose, nes e, taip neveiksmingai būtų naudojami mūsų turimi ištekliai. Dabar galiojanti sistema parodo, kad iš tikrųjų problemų nekyla. Ir aš tikiuosi, kad e, tai bus ir ateityje. Uh, Toliau, Šalzi, ponia Šalzimözer, bet dabar įkalbės kaip vidaus uh, rinkos komiteto narė. E, Herr Kommissär. Ačiū, ponia pirmininkė. Jūs savo atsakymę raštu pažymėte, kad mokesčių, uh, muitų Sąjungoje jums svarbiausia yra užtikrinti piliečių saugumą. O atsakydama e, ponia Štailer, jūs sakėte, kad reikia stiprinti kovą su prekių klastojimu. Tačiau gal galite įvartinti, kokiu konkrečiu iniciatyvų, iniciatyvų priemonių imsitės, kaip jūs e, e, kokį dialogą bandysite palaikyti su Kinija, JAV, Rusija, kaip jūs užtikrisite, kad piliečiai nenukentėtų nuo žemos kokybės suklastotų prekių. Prašom. Pažymėsiu, kad padaryta didelė pažanga gerinant ES ir Kinijos santykius, es ir Rusijos santykius šio klausimu. Manyčiau, kad tikrai pavyks e, pasiekti susitarimą su Rusija dėl tokių konkrečių klausimų kaip vaistų prie kursoriai ir panašiai. Kalbant apie Kiniją, Yra pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su šia šalimi, beje, yra vykdomi bei rengiami labai geri projektai, kai, kurie turi užtikrinti saugias transportavimo linijas, įvairios pripažinimo procedūros ir panašiai. Jeigu mes e, susitartume dėl abipusio pripažinimo principo, e, tai be abejo e, tikrai sustiprintų tiekimo grandinės saugumą, padidintų, pagerintų tiekimo grandinę kartu, tai ir pačių prekių saugumą padidintų, kadangi būtent tai yra vienas iš komisijos ateities darbo prioritetų. Papildomas klausimas. Ačiū. Tikrai pritariu, daug padaryta, bet pavojingos prekės patekusios į bendryje tikrai nėra retenybė, jų mastai auga. Ką jūs ketinate daryti, pavyzdžiui, su tokiomis prekėmis, kurios e, patenka į ES rinką? Kaip bendradarbiausite e, su kitais komisariais, į kurių portfelį patenka šis klausimas? Yeah, I think that uh, you are totally right uh, that Jūs esate visiškai teisi. Keletas komisaro yra atsakingi už šį klausimą ir tikrai ne vienas generalinis direktoratas bando spręsti šią problemą. Paskirtieji komisarai jau aptarė, kokius e, darbus žada nuveikti. Mes sukursime ad hoc darbo grupę e, konkretiems klausimams Manyčiau, kad e, prekių klastojimo bei e, autorinių bei intelektinių teisų pažeidimo problema yra labai aktuali, nebijotinai ad hoc grupė šioms bėdoms spręsti bus sukurta, ten mes koordinuosime savo e, darbus ir kartu rengsime pasiūlymus. O dabar ponė Bastos o po to ponas Kreutzmann. Taigi, ponė Bastos, Europos liaudės partijos frakcija. Ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau grįžti prie klastojimo. Tai yra labai sudėtinga problema. Turime užtikrinti saugumą rinkoje, pasitikėjimą prekiamis, o suklastoti vaistai žaidžia su piliečių sveikata. Mes turime įtvirtinti gerąją prekybinę praktiką, nes jos pažeidinėjimai stipriai kenkia bendrai rinkai. Dėl muitų sąjungos ar komisija numato naujų iniciatyvų kovojant su prekių klastojimu Žinoma, kad ketinama siūlyti kažkokių priemonių, bet jos yra labai nekonkrečios, neapibreštos. Tikrai norėčiau, jog jūs konkrečiai įsisakytumėte dėl tų priemonių, kurių ketinate imtis ir gal net galite pateikti terminus, iki kada pasiūlymus pateiksite. Dabar dėl muitų kodekso. E, kaip, ponė komisarė, jūs sieksite kontroliuoti muito kodekso įgyvendinimą, kokių stebėsenos priemonių imsitės, bei ar numatote kažkokių problemų diskutuojant dėl šio reglamento? Pone komisarė, prašom. Ačiū. Atsakydamas į ankstesnius klausimus jau minėjau prekių klastojimo problema tikrai nepatenka tik į mano kompetencijos sritį. Ši tema yra daug platesnė, neapsiriboja muitais ar muitų sąjunga. Teks koordinuoti darbą tarp įvairiausių sričių, komisarams teks bendradarbiauti. O kalbant apie muitus, yra be galo svarbu kuriant e, rizikos analizės sistemas, pakankama dėmesį e, šiuose sistemuose skirti prekių klastojimui bei gerinti rizikos analizės sistemas, gerinti keitimąsi informaciją tarp nacionalinių institucijų valstybėse narėse, jeigu tai ypač konkrečiai susiję su suklastotų prekių kontrabanda. Manyčiau, čia mes tikrai dar e, galime pasiekti pažangos dėl muitų kodekso įgyvendinimo. Sunkus iššūkis iš kitos pusės mus sieja bendras tikslas jį įgyvendinti laiku iki 13 metų. Egzistuoja šiame kodekse daug nuostatų, kurios leidžia supaprastinti verslo veiklą, įgyvendina elektroninės muitinės principą, bei e, panašius principus kaip vieno langelio sistema, kuris yra labai svarbus. Pone Bastas, papildomas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Papildomas klausimėlis, ponė komisarė. Jūs e, sakėte, kad už šią sritį yra atsakingi ir kiti kolegos, turiu omenyje klastojimus. E, Ar jau buvote susitikę, ar e, tą padarėte ir kaip ketinate koordinuoti savo darbą? O, iš ties vyko keletas naujų komisarų sustikimų ar seminaro, tiksliau. Ten mes diskutavome apie tai, kaip koordinuosime savo ateities darbus ir koordinacijos svarba buvo labai iškelta. Minėjau, kad sutarėme sukurti ad hoc darbo grupės konkrečioms sritims. Tikrai būtina tokiuose grupėse turėti visus atsakingus komisarus, kaip komisarą atsakingą už vidaus rinką. Ten bus galima geriau renkti bendruosios politikos priemonės. Ponas Kroitsman, paskutinis kalbėtojas iš komiteto. Pone paskirtasis komisarė, mes diskutuojame apie suklastuotus gaminius atvežamus į ES. Jūs žinote, kad e, iš trečių šalių į, importuoti e, vartojimo produktai ne visuomet atitinka mūsų saugumo standartus. Kaip jūs užtikrinsite, e, kad e, nacionalinės muitinės geriau koordinuotų savo darbą bei neleistų į rinką patekti suklastosiams produktams. Beje, esant vieningai rinkai, ar nereiktų sukurti bendros e, priežiūros institucijos ir tai padėtų pasidalinti naštą valstybėms narėms, kadangi našta yra nevienodai sunki. Na, kai pavyzdžiui į Rotterdamą, Hamburgą, Amsterdamo uostus atplaukė laivai, tai šių valstybių muitinėms kyla papildoma našta, nors iš principo šios muitinės atlieka visoms valstybėms narėms naudingą darbą. Žodis komisarui. Manau, kad muitų kodeksas, modernizuotas kodeksas yra puikia galimybė padaryti ženklesnės pažangos muitų srityje, na, o centralizuoto kliringo sistema prisideda prie tos pažangos. Ji leidžia įvykdyti revoliuciją šioje srityje, nes kai sistema bus įdėkta, priekybininkui nebereiks e, įvežus savo prekių į e, bendrijos teritoriją dar kartą išmuitinti. Tiesiog visi dokumentai bus perduoti e, to priekybininko įsisteigimo valstybei tokiu atveju panašiai kaip ir PVM ir akcizo mokesčiai bus surenkami centralizuotai pagal paskirties šalies principą. Visa tai leis prekiaujančiai įmoniai lengviau įgyvendinti šiuos procesus, turint reikalo tik tai su savo valstybės kompetitingomis institucijomis. Tai suteikia didelį potencialą, tačiau reikalauja didelio valstybių narių veiksmų koordinavimo ir jų bendradarbiavimo. Per bendrą veiklą e, valdymą ir projekto stebėseną mes užtikrinsime geresnį institucijų veiklos koordinavimą. Kalbu apie institucijas atsakingas už muitus ir kitas sritis. E, susijusią su tarptautinė priekyba. Ponas Kreutzmann. Sistemos, priežiūros sistemos yra skirtingos, pavyzdžiui, valstybėse narėse, e, Vokietijoje yra federalinės žemės atsakingos, kitur centralizuota institucija, čia yra daug skirtumų, daug trūkumų, ką nuveiksite, kad tokie trūkumai atskirose valstybėse narėse būtų panaikinti ir rinkos priežiūra būtų pagerinta. Well, uh, of course. Uh, Savame suprantama, negalime kištis į e, valstybių narių vidaus reikalus. Jos laisvos pasirinkti savo sistemas, kaip joms atrodo tinkamiausia. Na, o mūsų tikslas yra nepaisant sistemos skirtumų, užtikrinti tinkamą jų koordinavimą per, pavyzdžiui, informacinės technologijas, nes jų plėtra yra pagrindinė priemonė leidžianti užtikrinti koordinavimą tarp valstybių narių atsakingųjų institucijų. Aš ketinu uh, prisidėti prie šios pažangos. Esama įvairių alternatyvų, pavyzdžiui, muitinių struktūrų apjungimo galimybė atsivers ateityje, bet tai yra šiek tiek tolimesnis tikslas. Labai ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju kolegoms ir dabar perdodu žodį biudžeto kontrolio, pirmininkavimo biudžeto kontrolės komiteto pirmininkui. Dėkuoju. Dėkuoju ponui Harbarui. Ir dabar aš norėčiau suteikti žodį paskirtam komisarui penkioms minutėms. So thank you very much uh, for uh, your question. Dėkoju Jums visiems už Jūsų pateiktus klausimus. Manau, kad uh, šie klausimai buvo puikia galimybė mums užmėgsti dialogą tarp uh, čia dalyvaujančių komitetų bei mano tarnybos. Manau, kad atviras dialogas yra būtinas, kad galėtume spręsti iškilančias problemas bei atlikti vis naujas užduotis, kurios tenka Europos Sąjungai. Trys komitetai šiandien dalyvavo klausimuose. Šiuo metu dirbu Europos komisijoje ir esu atsakingas už biudžeto klausimus. Ir man yra tekę bendradarbiauti su biudžeto komitetu. Aš pasinaudosiu šio bendradarbiavimo patirtimi ir tikiuosi, kad man taip pat puikiai seksis bendradarbiauti su biudžeto kontrolės, vidaus rinkos bei ekonominių reikalų komitetais. Šiandien išgirdau daug e, gerų klausimų. Klausimų, kurie suteiks peno pamastymams ir padės man suformuluoti naujus pasiūlymus ateityje. Iš tikrųjų, spręstinų problemų sąrašas ES biudžeto išlaidų srityje yra labai ilgas. Esu pasirengęs su jumis bendradarbiauti ir e, iš karto norėčiau jūs perspėti, kad mano pasiūlymai tikriausiai nebus lengvi ir man reikės jūsų paramos. Man reikės jūsų paramos tam, kad galima būtų įgyvendinti mano patikimus pasiūlymus ypač tai aktualų mokesčių ir muitų srityje. Tai yra toje srityje, kur priimant sprendimus būtina, kad jiems vienbalsiai pritartų taryba. Tai reiškia, kad man labai reikės jūsų paramos. Ypač tais atvejais, kai svarstomi pasiūlymai, kuriuos mėra pagilinti mūsų vidaus rinką. Tas pas pasakytina ir apie žaliuosius mokesčius. Taigi, minčių turime daug, projektų šiuo metu rengiamų taip pat yra nemažai. Ir tikiuosi, kad mes labai glaudžiai bendradarbiausime, bendradarbiausime atvirai keisimės e, informaciją dėl dalykų, kurie e, bus man patikėti. Ir tokia bendra bendradarbiavimo dvasia mes sugebėsime surasti tokius sprendimus, kurie prisidės prie tolesnės ES raidos. Dėkuoju.